Bien, mesdames, messieurs, chers collègues, euh, bonjour. Nous avons euh, un agenda assez. Euh... Labas rytas, ponios ir ponai. Kaip matote, mūsų šio ryto darbo tvarkė yra <laughs> gana apkrauta. Ir draugės su užsienio reikalų komiteto nariais susitiksime su Vokietijos. Uh, su Vokietijos užsienio reikalų ministru. Ir e, iki Taip pat šį rytą dar turime aptarti mūsų parlamento delegacijos įvykusios į, į apsilankiusios e, Somaliją e, išvykos rezultatus. Ponas Galeris pristatys tą temą. Taip pat ponia Ankis pristatys e, rengiamą, prane, rengiamą nuomonę dėl ES kovos su terorizmu politikos. Ketvirtadienį iš ryto susitiksime su Belgijos e, e, gynybos ministru ponu Dekrem, kurį ponė Ashton pareigojo parengti pristatyti vakar įvykusios neoficialios užsienio reikalų ir gynybos ministrų tarybos e, rezultatus. Ir taip pat sutiksime su ponė Dženela, e, ESBO e, kovos su brandoliniu e, ginklu departamento vadovę, kuri pristatys e, Irano padėtį. Taip pat ji pristatys padėtį Korejos pusęsolyje. Taip pat rytoj keisimės nuomonėmis su komisijos nare, pane Georgieva. Norėčiau pristatyti mūsų pakomitečio praėjusį mėnesį e, surenktą e, misiją į Somalį. Juganda ir Somali. E, tos delega, delegacijos narys buvo ponas Van Ordenas, ponas Pašku ir aš pats. Mes aplankėme vietovės, kur e, yra mokomi Somalio kariai lankėmės Bihangoje. E, ten dirba ES EUTM misija. Taip pat lankėmės Kampaloje, e, būstinėje, e, pagrindinėje būstinėje įsisteigusioje Kampaloje. Mūsų vizitas buvo trumpas, bet prisotrintas įvykių. Dar, dalykas, dar vienas įdomus dalykas yra tai, kad mes, mes e, lankėme, mes išdomėjomės, kaip dirba e, ES misija, ten dirba 140 e, ES piliečių. Ta misija nėra labai brangi. Tačiau jos poveikis yra svarbus taip pat ir partneriams regione, nes Uganda. Ugandos vadovai išreiškė didžiulį pasitenkinimą šią ES misiją ir bendradarbiavimu tarp ESTM ir Ugandos personalo. Visi tame to Afrikos, to Afrikos žemino re, regiono gyventojai gauna naudos iš tos misijos įgyvendinimo. Taip pat čia dalyvauja, to, tos misijos įgyvenime dalyvauja ir Afrikos sąjunga, nes ten netoli yra viena iš fronto linijų. Kitos valstybės - Kenija, Etijo, e, Etijopija, Džibutis taip pat dalyvaujančios taikos palaikymo pajėgose dislokuotose Somalija. Ir ES dalyvauja šiame daugia šalėme procese. Tai yra svarbus politinis projektas, kurio tikslas, e, kuris turėtų būti nuosekliai teisiamas. Manau, kad reikia pažymėti, kad mm, ten dirbantis e, e, Europos personalas susideda iš tikrų profesionalų ir mes, pasteb, mes išsakėme kai kurios pastebėjimus, kur galima būtų dirbti geriau, pavyzdžiui, kalbant apie Somalio karių uh, E, mokymą ir rengimą. Ugandos kariškiai, kurie yra pirmosiose linijose Somalija, mums paaiškino, kad Somalio, kad, kad Somalio pajėgų nepakanka. Bet e, trūksta aukštesnio rango karininkų, o ne kareivių. Ir e, ta misija galėtų būti koreguojama ir sutelkti dėmesį į Somalio e, karininkų rengimą. Dar vienas dalykas, kuris mus nustebino, kalbant apie visą procesą nuo būsimų Somalio karių šaukimo, tas procesas apima mokymus, tačiau nėra, yra užmirštas reintegracijos elementas. Ir ES galėtų užpildyti šią spragą, nes politinių požiūrių tai kelia kai kurių problemų daugeliu valstybių narių. Taigi, kalbu apie mokymo ir rengimo, rengimo elementą, taip pat apie, kalbant apie Somalio karių ugdymą. Ir paskutinis e, Somalio karių būrys atvykęs į, Biha, į Bihangą po medicinės apžiūros, kaip aiškėjo, ne, tie žmonės, tie kariai nebuvo pasirengę mokymams, rengimai, kurie buvo numatyti reikėjo galbūt tai išsiaiškinti anksčiau, nes tai iškelia ar kai kurių logistinių e, sunkumų. Taigi būtent e, maždaug rengdami savo nuomonę ir ataskaitą apie šį vizitą sutelksi dėmesį į šiuos aspektus. Suteiksiu žodį kolegoms, kurie taip pat apie tai pakalbės Mūsų pakomitečio sekretoriatas parengė tos kelionės ataskaitą, kur yra jums išdalinta. Aš pats manau, kad ta misija buvo tikrai sėkminga. Kaip jau sakiau, man ypač padarė įspūdį tai, kad ES misija, kuri nedaug kainuoja, tikrai nemažai pasiekė. Nes e, ji yra vykdoma tikrai įdomioje srityje. Somalija, kaip žinome, ES veikia kovodama su piratų veikla, draugė su amerikiečiais, Afrikos sąjunga, NATO, taip pat jungtinėmis tautomis. Ir aš tikrai manau, kad tą operaciją reiktų pratesti Ir kalbant apie tos mokymus, tai tų mokymų pagrindinė šis turėtų būti Somalio karininkų rengimas. Ir manau, kad būtent tai ir pabrėšime savo. Ir apie tai kalbėjome, susitikime su Ugandos atstovais ir personalu. Nes Ugandoje mes galėjome įsitikinti, kad ta valstybė yra pasiryžusi visapusiškai dalyvauti e, krizės mažinime draugės su kitomis Afrikos valstybėmis, nes ji yra e, dislokavusi savo pajėgas ir veikia labai sėkmingai, nes Uganda ir Burundis yra vienintelis valstybės esančios priešakinėse fronto su Somalių linijose. Tikriausiai ponas Vanortinas, kuris taip pat dalyvavo toje išvykoje, norės kai ką pasakyti. I mean, Ačiū pirmininkė, taip pritariu, tai buvo puikus, e, gerai suorganizuotas vizitas, viskas praėjo labai sklandžiai. E, reikia e, be abejo pateikti ir fonės informacijos, kodėl ten vykome. Vykome dėl vietos padėties, dėl tam tikrų civilinių neramumų kampaloje. Būdami ten jų nepastebėjome, bet e, kiek žinau, mums išvykus padėtis pablogėjo. Ir dabar tikrai įdomu matyti, kad e, Ugandos pavadinimas nuolat šmežuoja laikrašio antraštėse. Kalbant apie šią konkrečią misiją, turėčiau paminėti bent jau tris atskirus aspektus, kurie labai svarbus. Visų pirma, mūsų karinių pajėgų veikimas. E, beje, turiu pasakyti, kad kaip tik ten nemačiau ES kareivių, mačiau Ispanijos kareivius, taip pat kareivius iš e, kelių kitų ES valstybių, bet nemačiau ES kariškių. E, tad tikrai neįmanoma vertinti, kaip jie ten veikia, todėl kad jų net nemačiau, mačiau tik atskirų šalių kariškius. Aišku, visi jie dirba labai profesionaliai, labai rimtai vertina savo darbą ir todėl manęs visai nenustebino, kad taip puikiai yra vadovaujama operacijai, kad viskas yra taip puikiai tvarkoma. Manęs tai nenustebino, tikrai jie dirba labai gerai. Apmokymai be abejo yra tik tai baziniai apmokymai, glaudžiai yra bendradarbiaujama su Ugandos atstovais. Ir tiesioginė to žodžio prasme mes tiesiog atvežame žmonės iš Somalio e, ir juos permetam į Ugandą. Ir visų pirma, e, daugelį jų reikia išmokyti elementarių bazinių dalykų, tokių kaip pagrindiniai hygienos principai ir tik po to galima perėti prie kitų dalykų, tad tai gali jums padėti suprasti, kokia yra padėtis. Be abejo, mes bandom atrinkti tam tikrus pareigūnus, e, tam tikrus asmenis, kurie vėliau galėtų būti apmokomi tapti pareigūnais aukštesnio rango e, kariškiais, tačiau, na, iš nieko jų padaryti negalima ir reikės dar daug nuveikti. Tad dėl pačios misijos, kaip sakiau, viskas klostosi puikiai. Toliau antras aspektas - pačios Europos Sąjungos vaidmuo. Mano nuomonė, e, tai buvo mokymų misija, kuri prasidėjo Džibutyje, paskui pirmininkaujant Ispanijai, ji buvo perkelta į Ugandą Turbūt net nereikia sakyti, kad Ugandos valdžios institucijos tuo tikrai yra patenkintos. Tačiau e, šiuo atveju, kaip ir kitais atvejais, pačiai ES visai nereikia kištis į procesą. Ir e, atrenkami, kareivio atranka vykdoma ir jiems moka JAV Tad visa logistinė pagalba irgi yra iš JAV pusės. Ir, na, visai logiška e, manyti, kad e, apmokymai taip pat turi vykti kartu su JAV per NATO ar per kažkokią kitą organizaciją ar forumą. Tad e, aš visi ES ten kišasi. Mes daug kalbame apie tą išsamų nuoseklų požiūrį ir bandoma lyg ir primesti, kad ES kažkaip išrado šį terminą, šią koncepciją, kėsinasi į to termino ar koncepcijos nuosavybę, tačiau to tikrai daryti negalima. Juk matome, kad labai dažnai dalyvaujant karinėse operacijose e, turime bendradarbiauti su kitom šalim. Ir šiuo konkrečiu atveju ES delegacija Kampaloje bent jau kaip aš suprantu, iš vis niekada net nesilankė karinės, karinėje apmokymo misijoje. Nebuvo ten nuvykę ir nematė, kaip kas daroma. Tad tai akivaizdžiai rodo, kaip mes praktikoje traktuojame tą nuoseklų išsamų požiūrį. Taigi tikrai manau, kad ES nereikia dalyvauti šioje konkrečioje misijoje. Trečiasis aspektas - kokia prasme, koks tikslas operacijų Somalija. Na, mes nevykome į Somalį, e, tad mes turime pasikliauti kitais, kad jie mums pristatytų situaciją Somalija. Ir mes gavome informacijos iš Ugandos atstovų apie Amisom misiją Ugandoje ir jie teigia, kad ta misija tikrai netinkama, kad ji nepakankamai uh, atlieka savo funkcijas, jungtinės tautos suteikia įgaliojimus 12 tūkstančių personalo, tačiau Ugandos atstovai sako, kad reikėtų 20 tūkstančių žmonių tam, kad galima būtų veiksmingai vykdyti tam tikras funkcijas. Taigi, jungtinių tautų operacija vykdoma nepakankamai gerai. Taip pat akivaizdu, kad e, Afrikos kitos tautos visai, na, nerodo jokio noro uh, veikti nei Ugandoje, nei Burundyje ir įsitraukti į šią misiją, labai dažnai kyla klausimas dėl atlyginimo jungtinių tautų e, kareiviams ir ganos. Pavyzdžiui, e, kareiviai teigia, kad taip pat tikisi, kad jiem bus mokamas jungtinių tautų lygio užmokestis. Tai, tad tai reikštų, kad šita misija taptų labai brangi. Toliau. E, ryšys tarp apmokymų ir to, kas vyksta Mogadišų. Nežinau, kaip tai iš tikrųjų vertinti. Ankstesnieji apmokymai ir e, parodė, kad labai daug, e, didelis procentas kariai būdavo, tapdavo, na, tapdavo dizertyrais, tiesiog pabėgdavo, nesulaukia, kol gaus apmokėjimą, atlyginimą ir taip toliau. E, dabar, kiek žinau, situacija šiek tiek keičiasi ir e, daugiau jų pasilieka. Tačiau nežinome, kiek efektyviai jie realiai veikia praktikoje, kai yra parsiunčiami į Mogadišų, ar veiksmingai jie yra integruojami į kitus būrius, į kitus skyrius, tačiau akivaizdu, kad padėtis Mogadišų yra labai rimta, labai sudėtinga ir, aišku, reikia panagrinėti to ryšį ir su piratavimu. Taigi, pirmininkė, akivaizdu, kad labai įdomus buvo šitas mūsų, šita mūsų misija, geri rezultatai tikrai džiaugiuosi, kad yra ten mūsų pajėgos, kad vadovauja Ispanija. Jie dirba tikrai puikiai, bet man atrodo, kad konkrečiai pačiai ES nereikėtų per daug ten kištis ir jos vaidmuo neturėtų ten būti per daug didelis. Operacijos Somalija yra šiek tiek kitas, tačiau susijęs klausimas ir būtent šis klausimas turėtų kelti daugiau abejonių. Ačiū, Džofrey. Mm, nors mes darome vienodą prielaidą, kad ta misija yra sėkmingai vykdoma, tačiau darome skirtingas išvadas apie tai, ką tai reiškia Europos Sąjungoje. Man atrodo, kad NATO veikia ne tik Ugandoje, bet ir Libijoje. Afganistane NATO tenka daug užduočių, o ten kalbant apie ES e, pajėgas, ten yra daugybė skirtingų valstybių narių atstovų. Aš manau, kad jie tikrai ten mm, atlieka gerą darbą. Pirmininkė, aš nuolatos ir skundžiuosi tuo, kad mes savo kariams klyjuojame uh, melinasias korteles, kad ir kur pasaulyje jie būtų dislokuojami. Ir pasižiūrėjęs giliau, pakrapštęs tą mėlyną lipduką, pamatai, kad tai būna gana paviršutiniškos misijos. Kalbant apie tai, kaip e, paskui sekasi e, reintegruoti karius, kurie praeina apmokymus, tai aš sutinku, kad čia reikia dar dirbti kolega iš žaliųjų uh, uždavė daugybę klausimų apie samdymo, apie karių atrankos procesą ir uh, taip pat daugybė sam, vaikinų kviečiamų į, į kariuomenę būna nepilnamečių. Ir tai yra problema, kuomet išaiškėja, kad e, tas e, būsimas karys yra, ne, yra vos sulaukęs pilnametystės ir jo sveikatos būklė yra abejotina. Tai aišku, tai būtent apie tai ir mes kalbėjome susitikimuose. Ponas Veigelis prašė žodžio. You, Ačiū pirmininkė. Norėjau užduoti keletą klausimų kuriuos e, jau iškėlė ponas Vanordenas. Bet man priimtinas jo išdėstytas požiūris, taip pat kai kurie skeptiški pastebėjimai dėl mūsų veiklos ten. Noriu visų pirma pagirti Jūs, padėkoti už šios misijos organizavimą. Tai buvo tikrai svarbi išvyka ir taip pat noriu padėkoti už labai detalę ataskaitą. Buvo įdomu klausytis Jūsų pasisakymo. Taip pat, manau, labai svarbu, kad mes gautume toliau nuolatinę informaciją apie tas misijas vykdomas tolimuose pasaulio kraštuose ir kad mes neužmirštume ten dirbančių žmonių. <clears throat> Reikia politinio pasir... įsipareigojimo, taip pat politinės paramos. Kartais reikia tenka ir priimti sprendimą atitraukti pajėgas, bet nemanau, kad esame taip pažengę, būtent vykdant šią misiją, sprendžiant iš to, ką sakė, sakėte jūs ir kiti delegacijos nariai. Manau, kad tai tikrai įkvepiantis pavyzdys ir yra dar nemažai sričių, kuriuose galime toliau dirbti. Norėčiau pakalbėti apie piratus Ir nežinau, ar galima sakyti, kad kalbant apie šios problemos socialinės ir ekonominės priežastis, tai reiktų pasakyti, kad tokiu būdu nemaža dalis Somalio gyventojų užsidirba pragyvenimui. Ir mes turėtume sutelkti dėmesį ne tik į tai, kaip tai iškraipo tarptautinę prekybą, bet taip pat mąstyti apie tai, ką mes, ES, galėtume padaryti tinkamai panaudojant pajamas iš piratavimo. Iš tikrųjų, ar padėtis Afrikoje keičiasi dėl to, kad mes ten esame ir dalyvaujame įvairiose misijose? Taip pat, kuomet mes tikriname, kaip gyvendinamos ES misijos, taip pat e, kokią veiklą vykdo jungtinės valstijos, kitos valstybės. Mes visą tai turėtumėme vertinti tokiame kontekste, kokios yra Afrikos Sąjungos galimybės prisimti atsakomybę už tai. Todėl manau, kad būtų gerai išsamei tuos klausimus apsijęs su Afrikos sąjunga. Tai yra apsvarstyti vystimosi strategiją, karinius aspektus, karinę strategiją, nes Afrikos sąjunga turėtų būti pagrindinė veikėja tokiuose situacijose ir prisimti daugiau atsakomybės už tokias misijas. Tai dar kartą dėkoju Jums už e, ataskaitą ir už tai, kad ta misija įvyko ir manau, kad mes ir toliau turėtumėme aktyviai aktyviai dalyvauti šioje veikloje. Nikas, ačiū. Aš atsižvelgiu, aš sutinku dėl jūsų pasisakymo apie Afrikos sąjungą. Mes dirbame šiuo klausimu ir Birželio 30 mūsų pakomitetyje numatome susitikimą, kur dalyvaus įvairiausi atstovai. Taip pat kalbėsim, susitiksime su Afrikos sąjungos E, karinės ryties atstovais, kalbėsime apie e, padėtį Somaliją. Ir iš tikrųjų dvi Afrikos valstybės daro ten viską ir jos prašo, kad kitos žemynų šalis jas parengtų. Bet kaip jau sakiau, tas renginys numatyta, numatytas birželio 30. -tai. Ponas Pašku taip pat e, buvo šios delegacijos narys. Suteiksiu žodį jam ir persime paskui prie kitų temų. Ačiū pirmininkė, aš visiškai pritariu pranešimo išvadoms. Ir e, svarbiausia pabrėžti, kad tai yra labai svarbi, naudinga operacija, kuri tikrai palyginus nebrangi, bet yra labai reikalinga. Tad man sudarė įspūdis, kad, na, organizaciniai klausimai yra išspręsti ir aš asmeniškai nelabai suprantu, kaipgi tai būna, kad e, jei ES nedalyvauja kažkokiuose procesuose, mes tai kritikuojame, tačiau kai dalyvauja, tai tuomet irgi kritikuojame. Sakome, kad arba netinkamai dalyvaujama, arba nepakankamai daug dėmesio tam skiriama ir taip toliau. Man atrodo, reikėtų šiek tiek realiau viską vertinti, vertinti tai, ką turime ir dėti daugiau pastangų. Taip pat pamatyti, kokia vertinga yra ta misija tiek vietos lygių, tiek ES lygių. Nepamirškime, kad yra ir kitų BSGP aspektų, kuriuos reikėtų aptarti, tačiau bent jau šiuo konkrečiu atveju Aš manau, jog tikrai ta misija yra vertinga. Ačiū. Ačiū. Norėčiau užbaigti diskusijas šiuo klausimu ir pasakyti čia esantiems kolegoms. Noriu pabrėžti, kad ponai Van Ordenas ir Paško aktyviai dalyvavo toje misijoje ir dėl to viskas vyko sėkmingai dėl intelektinio jų indėlio į šią misiją, taip pat dėl jų patirties e, įvykusi, tas mūsų įvykęs viskas buvo tikrai aukšto lygio. Šią prasme noriu padėkoti kolegoms, kurie suvaidino tikrai svarbu vaidmenį, užtikrinant, kad vizitas būtų sėkmingas. Manau, ateityje reikės renkti panašias išvykas, koncentruotus, sutelktus vizitus ir užtikrinti, kad jie būtų tikrai profesionalus. <clears throat> Prieš susitikimą su ponu Vestervele, kalbant apie pakomitečio, kalbėsime apie pakomitečio nuomonę rengiamą dėl ES kovos su terorizmu politikos. Pone Hankis, kuri rengė šį pranešimą, negalėjo, šią nuomonę negalėjo ateiti į posėdį, ją pavaduoja ponas Galeris. Taigi, Mikaeli, Gal galėtum priminti pagrindinius tuos nuomonės aspektus ir rekomendacijas. Ehm, užsienio reikalų komitete dėl šios nuomonės balsavimas vyks šiandien po pietų. Uh, Ačiū. Atsiprašau, kad vėluoju, nes vėlavo lėktuvas iš Berlyno ir darbo tvarkę reikėjo šiek tiek pakoreguoti. Pone Hankiš negalėjo ateiti į posėdį ir paprašė e, manęs pristatyti jos vardu tą nuomonę. nuomonė šiuo klausimu, kaip jis sako, yra rengiami ASG, BSGP, iš BSGP politikos perspektyvos ir pranešėja nori pabrėžti štai, ką kaip svarb, pačios kovos terorizmų politikos svarba, taip pat Europos saugumo strategijos svarbu vaidmenį bei vidaus saugumo strategijos vaidinamą vaidmenį ir šių dviejų strategijų derinimą. Toliau transatlantiniai santykiai Taip pat yra tiesioginė nuoroda į tuos pasaulio region, regionus, kur reikėtų daugiau nuveikti kovojant su teroristinė veikla. E, tarptautinių organizacijų vaidmuo, ypač jungtinių tautų vaidmuo, jie akcentuoja būtinybę taip pat koordinuoti pastangą šioje srityje ir su NATO ir mini e, ryšį su tarptautiniu organizuotu nusikalstamumu, narkotikų kontrabanda ir terorizmu. Taip pat jį pabrėžė ES terorizmo klausimų koordinatoriaus e, svarbu vaidmenį. Pone Hankiš, noriu padėkoti visiems už konstruktyvius pakeitimus, kuriuos ir jį bandė įtraukti jų kiek įmanoma daugiau. Visk, jį viską sugrupavo į penkis kompromisinius pakeitimus ir ragina balsuoti už juos. Tačiau buvo nemažai pakeitimų, kurių formuluotėmis buvo siekiama kūrybiškai išplėsti nuomonės aprepti ir kai kurie aspektai netiesiogiai, tik netiesiogiai susijęs su terorizmo politikos sritimi, ypač kalbant apie išorinį matmenį. Ji taip pat pabrėžia, kad reiktų nepamiršti, jog kovos su terorizmu politikos pagrindinis tikslas užtikrinti, kad nenukentėtų nekalti žmonės užsa, išsaugoti žmonių gyvybės ir turime nepamiršti, kokios yra esminės terorizmo priežastis. Kalbant apie politikos vertinimą, ji primena, kad reikia čia elgtis labai atsargiai. Še, šeštas ponios Lat, Latford pakeitimas ir ponios Jetenmakė 39 pakeitimas siūlo e, įkurti nepriklausomų ekspertų grupę, kur, kurie įvertintų įgyvendinamos strategijos poveikiai. Ir e, pranešėjai iškilo problemų dėl šių pakeitimų. E, ji, pavyzdžiui, kelia klausimą, kaip užtikrinti, kad tokia ekspertų grupė būtų iš tiesų nepriklausoma, kokia būtų žmonių paskirimo į tą darbo grupę procedūra ir kokios užduotis jai būtų numatytos kaip e, žmonės gali būti nominuojami arba atmesti. Todėl jie ragintų nepalaikyti šių pasiūlymų. Savo aplankose jūs turite pasiūlytų penkių kompromisinių pakeitimų tekstą. Tai tiek ir norėčiau pasakyti jos vardu. Ačiū. Bien, merci. Euh, Monsieur Pachkou souhaitait intervenir. Ačiū. Ponas Pašku. Ačiū, kalbėsiu trumpai. Frakcija paprašė manęs pasisakyti jos vardu ir išsakyti paramą pakeitimams ir kompromisiniams pakeitimams. Ačiū. Pone Liuzing. Ja, vielen Dank. Um, ich... Ačiū. Aš jau diskusijose anksčiau buvau minėjusi, kad apgailestauju, kad tikros terorizmo priežastys susijusios dažniausiai su skurdu nėra įvardintos kaip antiteroristinės politikos prioritetas. Iš pakeitimų pasiūlymų aiškėja, kad kai kurie delegatai nori kovoti su tikrosiamis terorizmo priežastimis. Todėl tikiuosi, kad jūs atsižvelgsite į pakeitimus, kurie lenkia šį dokumentą tą kryptimį. Kitas dalykas. Daug pakeitimų yra labai kritiški likščioliniai kovai su terorizmu ir priemonėms prieš terorizmą. Ypač toms, kurios susijusios su žmogaus teisų, pažeidimu, pažeidimais. Todėl tikiuosi, kad ir į šiuos pakeitimus bus atsižvelgta galutinėme dokumento tekste. Ačiū. Ačiū. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti šią temą? Michael, galbūt paskutinis tavo žodis. Ačiū. Aš džiaugiuosi, kad Mano poziciją paremė kolega Paško viso, ir dėkoju frakcijos vardu. Man atrodo, kad antrasis kompromisas yra pakankamai platus ir atskleidžia ir pabrėžia, kad kovoti reikia taip pat ir su terorizmo priežastimis. Tačiau šis pranešimas, ši pozicija koncentruojasi daugiau į priemonės ir specifinius aspektus. Todėl jame neturėtų būti kalbama apie priežasčių tyrimą ir kovą su prie, tikromis priežastimis. Tiesiog čia ne vieta. Um, so ich... Autoris cituoja pranešimo tekstą. Manau, kad jeigu pasirenkame tokį nuoseklų visuminį požiūrį, tai turime suvokti, kad visos priemonės, žinoma, kartu yra ir prevencinės priemonės. Ir reikėtų be jokios abejonės tokiame visuminėme, holistinėme požiūryje apriepti visas, visus terorizmo ir kovos su juo aspektus. Vis dėlto šis dokumentas nėra skirtas tam. Ačiū. Dėkoju. Norėčiau priminti, kad po diskusijos su Vokietijos užsienio reikalų ministru Gvido Vestervelė nuo 11 valandos čia atvyks ponas Tekerkov, ES turizmo koordinatorius, mes galėsime su juo diskutuoti. Dabar 10 minučių pertrauka ir paskui tęsime mūsų posėdį. Iki. Ok, eh, colleghi, do immediatamente il benvenuto al eh, ministro Guido Vestervelle. Labas rytas, kolegos. Norėčiau pasveikinti Vokietijos užsienio reikalų ministrą poną Gvido Vestervelę. Tikrai malonu jį čia matyti. Taip pat noriu padėkoti ponui Danžonui už tai, kad e, užtikrino, jog gynybos ir saugumo pakomitečio pa, e, darbo tvarkė atsirastų laiko tokiam susitikimui. Tai tikrai labai laiku vykstantis po susitikimas, nes užsienio reikalų komitetas ką tik patvirtino e, rekomendacijas prieš kitą Junktinių tautų generalinę asamblėją. kurioje patvirtintas ypatingas ES vaidmuo jungtinių tautų operacijos akcentuojama, kad ES politika ir jos e, narių vaidmuo yra gyviškai svarbus. Taip pat noriu pasakyti, kad jūs lankotės čia e, opių politinių uh, momentu. Žinome, kokia yra padėtis Šiaurės Afrikos valstybėse, taip pat Arabų valstybėse. Ir mums reikia ieškoti bendro atsako, veikiau nei reakcijos dvišalių pagrindų. Ir ministras šiandien kalbės apie Vokietijos kaip nenolatinės Junktinių tautų saugumo tarybos narės tikslus. Jūsų šalis bando užtikrinti, kad ta vieta saugumo taryboje būtų mm, europinės svarbos projektas. Mes jūs visapusiškai palaikome ir norėtume daugiau išgirsti apie šią iniciatyvą iš jūsų. Mūsų komiteto rekomendacijose, kaip jau sakiau, mes akcentuojame, kad jungtinių tautų saugumo tarybos reforma uh, turėtų būti galimybė ES užsitikrinti nuolatinę vietą toje taryboje ir siekiant šio tikslo ES turėtų būti patvirtinta rotavimo sistema užimant nenuolatinės vietas taryboje. Ministrė, atšvelgiant į tai, kad mūsų susitikimui numatyta nedaug laiko, taip pat e, į didelį narių susidomėjimą šio susitikimu iš karto suteiksiu žodį jums. Prieš tai dar suteiksiu žodį e, pakomitečio vadovui ponui Danžon. Norėčiau pasveikinti Jūs saugumo ir gynybos pakomitečio vardu Europos parlamente. Kalbėsiu labai trumpai, nes svarbiausia mums yra pasiklausyti Jūsų ir paskui draugę padiskutuoti. Aš be abejo norėčiau išgirsti Jūsų uh, minčių apie Libijos e, atvejį, taip pat e, apie diskusijas vykstančias ES lygmenių, taip pat apie tam tikrą požiūrį vyraujančią čia nuomonę, kad ES vaidina gana menką vaidmenį Libijos e, situacijoje, kalbant apie karinį tos krizės matmenį. Mes palaikome, pasisakome už plat, plataus užmojo es gynybos ir saugumo išorės politiką, kaip numatyta Lisabonos sutartė, tačiau dabar kol kas šios politikos gyvendinimas yra sulėtėjęs, šis procesas sulėtėjęs, todėl būtų įdomu išklausyti, kaip jūs vertinate uh, bendrą saugumo ir gynybos politiką, taip pat padėti Libijoje, mūsų vaidmenį Libijoje. Ar taip pat yra siekių bandymų suintensyvinti pastangas, žinau, Vokietijos, apie Vokietijos ir Švedijos iniciatyvą, taip pat Veimaro trikampio iniciatyvą, kurioje dalyvauja Lenkija ir, kit, ir kitos valstybės taip pat. Norime sustiprinti Europos gynybos sąjunga, kurioje Vokietija dalyvauja, tačiau yra šiek tiek ir šiek tiek ir rezervuotai stebi visas pastangas. Taip pat norės, suteiksime galimybę pasisakyti kitiems kolegams. Noriu pasakyti, kad čia taip pat šiandien yra Bulgarijos e, gynybos viceministrė, ponia Cvetkova. Uh, kuris lankos, kuri lankosi Briuselėje ir Vokietijos kopt, koptų vyskupas atstovaujantis Vokietijoje gyvenančius koptus. Montinė yra labai malonu jūs čia matyti. Koptų padėtis be abejo mums rūpi ir apie tai mes dažnai kalbame savo posėdžiuose. Prašau, ministrė, žodis jums. Herr Vorsitzender, pirmininkė, ponios ir ponai. Ačiū už kvietimą dalyvauti šiame posėdėje. Džiaugiuosi, kad pasitaikė tokia proga padiskutuoti. Vokietija penktą kartą dalyvaus saugumo taryboje ir laikotarpis yra tikrai ne, nepaprastas. Mūsų kaiminystėje vyksta esminiai lūžiai ir pasikeitimai ir arabų pasaulyje, ir Šiaurės Afrikoje. Taigi mums teks pasirūpinti tuo, kad kaiminystės plėtra, kaiminystės vystimasis vyktų taikiai ir ramiai. Tai, ką pradėjome, dar tik žengia pirmosius žingsnius ir kelias dar bus labai tolimas keliai, kuriais mes einame, yra sunkus ir kupini konfliktinio potencialo. Matome problemas ir šiaurės, ir pietų Sudane ir kituose regionuose. Ir tai, kas atrodo jau buvo sena istorija, iš tikrųjų yra vos kelių dienų senumo įvykiai, nes jie keičia vienas kitą. Šiaurės Afganistanas, Pakistanas, Irano atominė programa, Šiaurės Koreja ir plėšikai Afrikos pakrantėse. Visokios krizės, konfliktai reikalauja mūsų dėmesio, saugumo tarybos ypatingo dėmesio. Mūsų supratimu, Junktinių tautų saugumo taryba yra daugiau negu tik tai krizių valdymo organas. Jai tenka ir konfliktų prevencijos uždavinys ir kova su žmogaus teisų pažeidinėjimais, klimato kaitos problemos, kiek jos turi įtakos saugumo situacijai pasaulyje. Mūsų narystė saugumo taryboje paženklinta šių, šių problemų. Ir mes stengsimės, kad mūsų vaidmuo būtų deramas. Tačiau manome, kad pačios jungtinės tautos atsižvelgdamos į dabartinės problemas turi reorganizuotis. Pirmininkaujant ponui Dais generalinėje asamblėjoje bus pradėta jungtinių tautų reforma, kuri turėtų garantuoti, kad jungtinės tautos ir ateityje bus pakankamai autoritetinga institucija, galinti turėti įtakos pasaulio sąrangai ateityje. Dabar matome, kad yra daugybė organizacijų, kurios iš dalies perima jungtinių tautų funkcijas Tačiau mums, nacionalinėms valstybėms, ir toliau rūpi, kad jungtinės tautos išliktų ta organizacija, kuri gali turėti įtaką pasaulio sąrangai ir reguliuoti. Sakykime, yra problema, kad Latino Amerikos šalis arba Afrika nėra neturi savo nuolatinių ar net nenuolatinių atstovų jungtinių saug, tautų saugumo taryboje. Tai reiškia, jos yra nepakankamai čia atstovaujamos. Jau tai yra šio laikinės dabartinės dvasios neatitinkantis dalykas ir tai neatspindi pasaulio jėgų pusiausvyros. Manau, kad ir Vokietija, būdama viena iš didžiausių finansinių donorių, turėtų jau yra pasirengusi uh, E, perimti daugiau atsakomybės šioje organizacijoje. Taigi reikia jungtinių tautų tų, turinio ir veiklos pobūdžio reformos. Žinoma, visuomet reikia nepamiršti ir žmogaus, kurį tokia organizacija turi apsaugoti nuo jo šalies vyriausybės savivalės. Būtent globalizuotame pasaulyje išryškėja, kad globalizacija apima ne tik ekonomiką, ne tik ūkį, bet ir vertybės. Jos tampa bendros, panašėja gyvenimo stilius ir požiūriai. Kadangi Europa yra vertybių bendryje, teisės bendryje, tai mums tenka ypatingas vaidmuo skleidžiant vertybės kad jungtinės tautos yra tarptautinė teisė besivadovaujanti organizacija ir jai taip pat tenka toks vertybių užtikrinimo uždavinys. Taigi norime, kad ši institucija pasirenktų ateities iššūkiams. ES žinoma atstovauja daugia šaliam požiūriui ir mums jungtinių tautų reforma yra labai svarbi ir ES atžvilgių jungtinių tautų požiūris keičiasi. Europos užsienio reikalų tarnyba jau yra partneris jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje. Pone Ešton nuolatos diskutuoja su pirmininku ir galiu pasakyti iš to, ką pats esu matęs, kiek esu dalyvavęs diskusijoje, kad tikrai daroma didelė pažanga priimant Europą kaip tokį atskirą vienetą. Manau, kad tai yra ir mūsų politinė pergalė ir didelė institucinė Europos pažanga. Europa ne tik po Lisabonos sutarties, bet jau daug ilgesnį laiko tarpą siekia bendros saugumo ir gynybos politikos. Jūs ir patys kolegos užsiminėte apie įvairias formas, kurios, kuriomis ta politik, tos politikos galima siekti. 3X formatas, kurį jūs minėjote, kai dalyvauja trijų šalių užsienio reikalų ministrai, trikampio susitarimai ir panašiai. Dabar artimiausių metų planuojama dar viena tokia, toks, tokio pabudžio trikampio susitikimas Kaliningrade. Ten dalyvausiu ir aš, ir Lenkų užsienio reikalų ministras ir susitiksime su Rusijos užsienio reikalų ministru. Mm, visi dabar labai sunerimus stebi padėtį šalyse į pietus nuo viduržėmio jūros. Tačiau neturėtume pamiršti ir rytų kaimynų. Būtent e, toje rusų saloje ar eksklavoje ketiname susitikti su Rusijos užsienio reikalų ministru ir aptarti padėtį Baltarusijoje, Manau, kad tai yra kur kas daugiau negu tik simbolinis susitikimas. Tai yra politinė sėkmė ir reikia tą pripažinti. Žinoma, ne visose srityse mums pavyko pasiekti rezultatų, tačiau kiekvieną kartą tenka priimti sprendimus Žinote, kad mes susilaikėme balsuojant 1973 rezoliucijos ir tikrai nelengva buvo tai padaryti. Aš gerbiu tas valstybės, kurios sutiko, kad reikalingas karinis įsikišimas, o mes palaikome tą pusę, kuri mano, kad konfliktą galima sureguliuoti politiniu keliu na, kiekvieną veiksmą, kiekvieną sprendimą balsuoti galima pagrysti tam tikrais argumentais. Išvada mūsų užsienio politika yra mažai, mm, nėra labai tarptautinio pobūdžio, yra neteisinga ir aš norėčiau tam paprieštarauti. Vokietija tikrai aktyviai dalyvauja tarptautinėse misijose, pavyzdžiui, Afgan Afganistane ir ne tik ten. Tačiau aš ir toliau manau, kad reikia ieškoti politinio Libijos konflikto sprendimo ir stengtis užbaigti Gaddafio erą ir ieškoti būdų pradėti naują Libijos istorijos etapą. Mes norime paremti visas arabų pasaulio valstybės, kurios siekia demokratinio kelio. Ir Mes jau siūlėme tam tikrą transformacinės partnerystės savoką su ES šioms valstybėms ir dauguma ES valstybių ministrų mūsų koncepcijai pritarė. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes turime bendradarbiauti platesnių mastų, ne tik politinių lygmenių, ne tik kurti pilietinę visuomenę, bet padėti įvairiais aspektais. Sakysim, Vokietija dalyvauja įvairiais, įvairūs Vokietijos fondai dalyvauja labai aktyviai visuomenės kūrime, žiniasklaidai padeda. Kalbu apie tokias šalis kaip Tunisas, Egiptas, Marokas ir Jordanija. Čia demokratiniai procesai dar tik prasidėjo, žengiami pirmieji žingsniai ir iš esmės dar niekas nėra nuspręsta kelias dar labai ilgas, todėl europiečių užduvinys dabar yra padėti ne tik žodžiais, bet ir veiksmais, labai konkrečiais veiksmais, kaip galėtų vykti ta transformacinė partnerystė. Reikia investicijų, reikia remti prekybą ir atverti savo rinkas produktams iš šių šalių. Iš šalių, kurios žengia demokratiniu keliu. Taigi, kalbam apie tokius laisvės dividendus, kuriuos norėčiau čia pristatyti ir pareklamuoti. Manau, kad būtent taip demokratiniai procesai išliks, bus tvarūs, nes tik jeigu demokratija reikš geresnės gyvenimo sąlygas žmonėms, ji bus tvari. Taigi visuomet reikia nepamiršti, kad štoms šalims kalba eina ne tik apie demokratiją, bet ir apie geresnio gyvenimo viltis. Taigi tiek norėčiau pasakyti apie mūsų kaiminystės politikos prioritetus. prioritetus. Norėčiau pasakyti, kad mūsų programa dalyvaujant saugumo taryboje taip pat remsis šiais prioritetais. Manome, kad saugumo taryba nepernelyg daug dėmesio skiria klimato kaitos problemoms, nors jos tiesiog tiesiogiai yra susijęs su saugumu ir stabilumu įvairiose pasaulio regionuose. Taigi šią temą taip pat reikės stiprinti. Uh, kai perimsime pirmininkavimą Liepos mėnesį, tai stengsime, stengsime stiprinti diskusiją būtent klimato kaitos srityje. Ir žmogaus teisų tema taps mūsų antruoju prioritetu. Žmogaus teisės ne tik dabartinio arabų pavasario, taip vadinamojo kontekste, yra labai svarbios, bet tai yra apskritai bendrai žmogaus teisų politika, kuri turėtų būti ryškiau matoma, turėtų būti randami geresni jos skleidimo instrumentai tiek Europoje, tiek jungtinių tautų mastu. Manau, kad ypač vaikų apsauga šalyse, kuriuose vyksta kariniai konfliktai, yra viena iš tokių svarbiausių temų, kuriai lygi šiol būdavo skiriama nepakankamai dėmesio. Ir tai būtų viena iš jungtinių tautų užduočių. Tai yra ne tik bendražmogiškas uždavinys, bet uždavinys, kuris turi būti sprendžiamas skubiai. Žinome, kad daugybėje šalių dar atliekami barbariški prievartos aktai vaikų atžvilgių ir tai tokia politika, mes turime prisidėti, kad tokia praktika būtų užbaigta. Na, teks spręsti dar daugybę aktualių politinių klausimų. Pietų Sudanas žada paskelbti nepriklausomybę Liepos mėnesį. Tai, žinoma, yra nerima kelinti žinia ir norėčiau pasveikinti Europos užsienio reikalų ministrus, kurie vakar aiškiai išreiškė savo poziciją. Ir manau, kad reikėtų vengti bet kokių veiksmų, kurie skatintų prievartos e, stiprėjimą. Manau, kad ir e, jungtinių tautų pozicija čia bus visiškai aiški, jos pasisakys už karinių pajėgų atitraukimą, už valdžios perdavimą civiliam, civiliniai, civiliams. Ir tuo norėčiau savo pasisakymą baigti, padėkoti Jums už tai, kad išklausėte ir Noriu pasakyti, kad labai svarbu diskutuoti apie problemas, kurios dar nėra iki galo išspręstos, bet nemažiau svarbu ir toliau tęsti tas politikos rytis, dėl kurių jau yra susitarta. Vakar Sirijai, Libijai, Baltarusijai ir Iranui buvo paskelbtos priemonės e, baudžiamosios priemonės dėl žmogaus teisų ir demokratijos pažeidinėjimų šiuose šalyse ir manau, kad tai yra taip pat labai stiprus signalas, rodantis, kad Europa ne tik pasisako, bet ir veiksmais remia savo demokratijos skleidimo politiką. Ačiū. Grazie, ministro. Eh, colleghi, seguendo la prassi ci saranno due round di interventi. Ačiū. Ačiū, ministrė. Diskusija vyks dviem etapais. Iš pradžių kalbės koordinatoriai ir pranešėjai dėl jungtinių tautų ir ES santykių. Ir kiekvienam kalbėtojui suteiksim dvi minutės kalbėjimo laiko. Pirmiausia, kalbės ponas Lamsdorfas. Tai yra tokia įprastinė mūsų procedūra. Jūs Ne, atsiprašau, pirmiausia kalbės ponas Almas Brokas, kurį jūs puikiai pažįstate. Prašom. Ačiū. Ačiū pirmininkė. Aš nebūčiau savęs laikęs koordinatoriumi, todėl neiškart sureagavau. Džiugiuosi, kad jūs atvykote, ministrė, ir kad kalbėjote apie Vokietijos vaidmenį saugumo taryboje ir apie būtiną jungtinių tautų reformą. Mes žinom, kad Europos atstovavimas negali, būti, negali apsiriboti tuo, kad abu du nuolatiniai tarybos nariai, kad atstovaujama būtų tik tai per du nuolatinius tarybos narius. Manau, kad ir kad reikėtų siekti ES atstovavimo taryboje. reikėtų išnaudoti dabartinę Vokietijos dalyvavimą saugumo tarybą taip, kad daug, kad na, būtų einama daugiau europinio atstovavimo kryptimi kad Vokietija pasistengtų daugiau, suorganizuoti daugiau tokių konsultacijų su Europos institucijomis, pavyzdžiui, ir Europos parlamentu. Ir taip būtų stiprinamas Europos suvokimas jungtinių tautų institucijose. Ponas Kreisdörfler. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau socialdemokratų vard, frakcijos vardu pasveikinti Jūs, ministrė, ir padėkoti visiems kolegoms, kurie atvyko į šias diskusijas. Aš tikrai pritariu, kad jungtinėms tautoms reikia reformų. Žinom, kad tos reformos negali įvykti šiandien arba rytoj. Procesas bus ilgas, o diskusija vyksta jau seniai. Bet šiandien jau reikia pradėti veikti. Man tikrai kyla klausimus, ir grįšiu dar prie Libijos savo pasisakymę. Ta rezoliucija 1973 ir pritarimas jai visai nebūtų reiškęs, kad Vokietija būtų turėjusi dalyvauti kariniuose veiksmuose šioje šalyje. Mes žinome, dalyvaujame daugybėje karinių operacijų. Bet tai būtų buvę reikalinga, ko būtų buvę reikalinga tam, kad Vokietija pritartų uh, Afrikos sąjungos pritarimo, tačiau ir tai nepadėjo Vokietijai pritarti šiai rezoliucijai. Na, kas būtų kitų atveju, kas būtų, jeigu dar vienoje šalyje įvyktų tokie revoliuciniai procesai, arba jeigu jie būtų sustabdyti, arba jeigu būtų grįžta prie senosios padėties šioje šalyje ar kitose šalyse, tai Vokietija atsidurtų labai dviprasmiškoje situacijoje. Dar yra iškeltas reikalavimas Gaddafi patraukti tarptautinio baudžiamojo teismo atsakomybėm tačiau jis niekuomet neišvyks iš Libijos, jeigu jis nebu, nebus garantuotas dėl savo saugumo. Ar jūs remiate tokį požiūrį, kad reikėtų Gaddafi patraukti tokion atsakomybėn? Ir mane tikrai labai, ir mane kaip šio komiteto nari, labai domintų Vokietijos pozicija šiuo klausimu. Ačiū. Dabar kolega Lamsdorf. Šis kolega yra mūsų darbo grupės santykiams su jungtinėmis tautomis pirmininkas. E, ačiū. Aš nesu irgi koordinatorius, bet, kaip minėjote, su tų santykių su jungtinėmis tautomis grupės, darbo grupės pirmininkas. Ačiū ministrė, kad atvykote, labai džiaugiuosi. Diskusija dėl jungtinių dėl jūsų šalies dalyvavimo saugumo taryboje kaip ES valstybės narės, manau, turėtų tokios diskusijos vykti daug dažniau ir dalyvauti juose reik, turėtų ir nuolatiniai saugumo tarybos nariai Prancūzija ir Britanija manau, kad tikrai reikėtų tokias diskusijas renkti dažniau. Taigi ačiū, kad jūs atvykote. Viena kolega, vienas kolega Elmaras Brokas jau uždavė mano klausimą, bet aš dar kartą pabrėšiu, kaip yra suvokiama Europa jungtinėse tautose, kas yra daroma, kad ji būtų suvokiama kaip vienetas. Kitas dalykas, parlamentas nuo pat savo įsteigimo visuomet labai daug reikšmės teikė daugia šališkumui, kurį jūs taip pat minėjote. Ir jau 1970-73 metais tokie, tokia pozicija buvo priimta. Ir Ir manau, kad šis parlamentas e, tokį tarptautinės teisės tokį e, traktavimą tikrai labai sveikina. Ir paskutinis klausimas - Sirijos konfliktas. Žinau, kad Rusijos e, e, ministras pirmininkas jau pasi... saugumo taryboje jau pasisakė šiuo klausimu, tai norėčiau išgirsti ir jūsų poziciją. Na, ponia Net, Aldi frakcijos koordinatorė. O dabar ponas Biutikofė. Ačiū. Sveikinu ministrę. Vokietijos narystė saugumo taryboje yra tikrai labai sveikintina. Na, nepaisant, kaip ten būtų buvę su ta rezoliucija 1973, bet noriu paklausti panašiai kaip ir ponas Brokas. Ar jūs ketinate pasinaudoti arba ar jau pasinaudojate savo vietą saugumo taryboje kaip ES valstybė? Man susidarė įspūdis, kad jūs Vokietija izoliavosi nuo visų kitų, ypač nuo ES valstybių. Pavyzdžiui, mm, girdėjau Kinijos komentarą, kad BRIC grupė dabar jau turi penktą narį. Taigi noriu paklausti, kaip ketinate pabrėžti arba ginti tą responsibility to protect, tai yra atsakomybė ginti principą ateityje, būdami saugumo tarybos nenolatiniais nariais. Antras klausimas. Teisingai pabrėžėte, kad vakar buvo priimtos sankcijos Sirijai ir kitoms valstybėms, ponui, pono Assad atžvilgių. Prieš dvi savaitės to nebuvo galima padaryti, kadangi kai kurios atskiros valstybės narės prieštaravo. Kokios valstybės narės buvo tos, kurios prieštaravo, gal ir jūs asmeniškai praei, prieš dvi savaitės pasisakėte prieš priemonių taikymą Asad atžvilgių. Taigi pirmasis klausimų ratas baigiamas, bet pona Liosing dar noriu pasisakyti. Aš noriu pasakyti, kad ponas Lamsdorfas kalbėjo visos frakcijos vardu, bet aš noriu pasakyti, kad kairieji nebūtinai įeina į tą savoką. Mano klausimas apie Libiją. Ar jūs manote, ponė Vestervelė, kad jungtinių tautų rezoliucija 1973 yra mandatas e, pradėti karinę operaciją, keičiant režimą Libijoje? Taip ją interpretuoja kai kurios NATO valstybės. Jeigu ne, tai kodėl, kokios tai to yra pasiekmės jūsų nuomonė? Kitas klausimas vietų pasidalymas saugumo taryboje. Jūs, ponė Vestervėlė, pasisakėte, kad ES turėtų gauti jauktinių tautų saugumo taryboje vietą. Ar jūsų nuomonė ši vieta turėtų būti papildoma jau prie dviejų jau esančių nuolatinių narių ir ta Vokietija dar savo ruoštų reikalauja nuolatinės vietos. Ar jūs manote, kad užtektų vienos vietos saugumo taryboje visai ES ir tai apimtų visų ES valstybių narių dalyvavimą. Mm, dar vienas klausimas, šiek tiek kitame kontekste, bet jūs ir pats apie tai kalbėjote pradžioje, todėl aš ir paklausiu. Kokia jūsų nuomonė yra fondų, ypač politinių fondų, mm, rolė dabartiniu momentu? ką politiniai fondai dabar veikia Egipte, koks ten yra jų vaidmuo ir ypač jūsų paklausiu, ką veikia Naumano fondas, liberalų partijos fondas Egipte. Ačiū. Äh, Ačiū. Aš pradėsiu nuo kolegos Broko klausimo bendras ES atstovavimas saugumo taryboje. Tai būtų mūsų užsienio politikos tikslas. Tai yra to, ko mes sieksime jungtinių tautų reformų procese. Jūs aiškiai girdėjote, ką aš pasakiau, Lotynų Amerikos valstybės yra neatstovaujamos augimo taryboje kaip nuolatinis narys, Afrika neturi savo nuolatinio nario Azijos valstybės taip pat yra nepakankamai atstovaujamos. Ir mes taip pat galime prisimti daugiau atsakomybės. Taigi aš visuomet taip supratau Vokietijos dalyvavimą, Vokietijos siekimą gauti nuolatinę vietą saugumo taryboje, kaip kelią tokią vietą gauti Europos Sąjungai. Tai nėra vien tik Vokietijos nacionalinis interesas, kuriam aš atstovauju. Vokietija siekia jungtinių tautų reformos tam, kad sustiprintų jungtinės tautas. Ir mano nuomonė, dabartinė jungtinių tautų struktūra reiškia, kad ateityje ji nebus tokia reikšminga, nes yra įvairių kitų institucijų ir organizacijų, kurios priima sprendimus Jungtinių tautų autoritetas iš esmės priklauso nuo to, kiek ji gali atspindėti santykius pasaulyje. Ir mes pastebime, nieko naujo nepasakysiu, kad jungtinės tautos nebeatspindi pasaulio įvykių raidos ir nereaguoja į juos tinkamai. Pavyzdžiui, Brazilija. Brazilija ne tik dėl ekonominių priežasčių, uh, yra dabar labai reikšminga valstybė, ji ir politinį svorį yra įgavusi visiškai kitą. O pažiūrėkime, kas vyksta mūsų ES demografinė prasme, apie so... pakalbėkime apie socialinės problemas ir panašiai. Žodžiu, Europos iššūkis yra ne tik susitvarkyti su savo demografinėmis problemomis, bet spręsti ir viso pasaulio demografinės problemas. Mes kalbam ir apie politinio, dvasinio e, pobūdžio vadovavimą ir lyderiavimą. Manau, kad tai yra tikrai europinė idėja. Manau, kad Europa klysta, lygindama save tik su savimi pačia per nelik mažai mes žiūrime į pasaulį, į įvykius per pastaruosius metus ir per ateinančius dešimt, aš nekalbu jau apie penkisdešimt metų, mes aiškiai nepakankamai vertiname pasikeitimus, kurie vyksta. Todėl privalu turėti, išsikelti savo tikslą, gauti nuolatinę vietą Europos, Europai saugumo taryboje. Dvi Europos valstybės jau turi nuolatinės saugumo, vietas saugumo taryboje ir garantuotai neketina jų atsisakyti, nors visi pasisakiusieji lygi šiol buvo iš Vokietijos, tačiau tai dar nereiškia, kad kitos valstybės, kurios jau yra saugumo taryboje, nėra suinteresuotos joje ir toliau likti. Žinoma, dabar pasisakė tik tie, kurie tikrai yra suinteresuoti pasikeitimais. Tačiau uh, noriu pabrėžti, kad padėtis yra tikrai sudėtinga. Aš galiu suformuluoti politinį tikslą, bet negaliu kalbėti apie diskusijų smulkmenas. Aš jau gal tris ar keturis kalbus, kartus kalbėjau su prez, jungtinių tautų prezidentu Daisu. Jis kaip šveicaras iš tikrųjų labai daug daro tam, kad kad e, reforma vyktų. Ir mes kalbam ne apie generalinį sekretorių, bet kalbam apie generalinės asamblėjos prezidentą. Taigi jo požiūris yra teigiamas ir aš noriu dar kartą pabrėžti, kad Vokietijos užsienio politikos tikslas reformuojant jungtinės tautas yra ne gauti daugiau politinio svorio šioje, šioje institucijoje, bet pasiekti jungtinių tautų reformos, kad pačios jungtinės tautos sustiprėtų ir Vokietijos dalyvavimas jungtinėje taryboje būtų kaip pasirengimas gauti Europai nuolatinę vietą saugumo taryboje. Na, dabar atsakysiu tiems, kurie kritikavo Vokietijos mm, susilaikymą balsuojant dėl minėtos rezoliucijos. Aš nepritariu jūsų nuomoniai. Nepritariu ir po jūsų pasisakymų. Tikrai buvo sunku priimti tokį sprendimą, tačiau aš ir toliau manau, kad mes pasielgėme teisingai. Mes nuo pat pradžių siekėme politinio konflikto reguliavimo ir manome, kad karinis įsikišimas visuomet yra tik tai pati paskutinė neišvengiama priemonė, Ir man, vykdant užsienio politiką, atrodo, kad Vokietija turi susilaikyti nuo dalyvavimo kariniuose konfliktuose, kiek tai yra įmanoma. Neužtenka pasakyti man kaip užsienio reikalų ministrui savo parlamente, kad mes dalyvausime karinėse operacijose, todėl kad taip daro visi netgi jeigu tai daro patys geriausi draugai. Nepaten, nepakanka tiesiog konstatuoti, dalyvausiu dėl to, kad dalyvauja kiti. Reikia turėti savo nuomonę ir apsvarstyti argumentus. Noriu atkreipti jūsų dėmesį, kad socialdemokratų frakcijos uh, pirmininkas Bundestage Steinmeieris, kuris prieš tai buvo užsienio reikalų ministras, pasakė, kad šis sprendimas buvo teisingas. Jūs gerai pasakykite, jūs galite sakyti, čia jo problema, aš sakysiu, jūs tai yra jūsų problema. Aš norėčiau, mm, kad jums nes, nes, nekiltų įspūdis, kad viskas yra taip paprasta, viskas yra pakankamai sudėtinga. Na, jeigu jūs, jums aišku, tai aš manau, jūs man pritarsite. Aš manau, kad tikrai mūsų tikslas yra patraukti baudžiamojon atsakomybėn Gaddafi ir jo bendrininkus. Tai, ko jūs reikalaujate, tai ir yra mūsų politikos esminis kertinis akmuo būtent taikaus politinio reguliavimo politikos kertinis akmuo. Aš noriu labai aiškiai pasakyti, aš tikrai gerbiu kiekvieną, kuris pasiekė kitokio, kuris padarė kitas išvadas. Gerbsiu kiekvieną, kuris priėmė kitokį sprendimą ir paskelbė apie jį viešai. Tačiau aš esu įsitikinęs, kad Vokietija dabar jau būtų įsivėlusi į visai kitokio pobūdžio diskusiją, jeigu būtų prieimusi kitą sprendimą. Aš tikrai manau, kad mm, karinio įsikišimo ribas mes visi dabar matome. Ir aš dalyvauju toje darbo grupėje, kuri mėgina sureguliuoti šį konfliktą ir nuolatos yra pabrėžiama politinio proceso svarba. svarba. Ir manau, kad ir jūs, parlamentas, tą suvokėte. Nemanau, jog būtų išmintinga jau dabar, remiantis šiuo vienu atveju, reikėtų kalbėti apie precedentą ir taikyti viską visoms kitoms valstybėms. Manau, kad tai didžiulė klaida, jeigu pradėsime vienos šalies konflikto reguliavimą taikyti visoms kitoms šalims. Aš es, manau, kad visuomet reikia rinktis kiekvienos šalies atžvilgių atskirius sprendimus. Negalima apibendrinti, negalima sakyti Libija ir Sirija. Arba Iranas ir Bahreinas ir panašiai. Kiekvienoje šalyje padėtis yra kitokia. Jeigu mes galime lyginti dvi monarchijas - Jordaniją ir Maroką, bet padėtis juose yra kardinaliai skirtinga. Ir religinių, religinių atžvilgių yra visiškai kitokios tos abi valstybės ir vienoje iš jų vykdoma reformų politika iš religijos, religinio autoritetų pusės, nors ir netokia, kokios mes siekiame, bet vis dėlto. Uh, manau, kad politinis reformų procesas yra pirminis ir yra svarbiausias. Todėl Vokietija jį ir remia ir tai yra mūsų užsienio politikos esmė. Ne, nemanau, kad pradėjus karinės operacijas vienoje valstybėje reikėtų daryti išvadą, jog taip pat elgsimės ir kitose valstybėse. Tikrai nemanau, kad ir jūs laikotės tokio požiūrio. Tai mane tikrai labai neramintų, jeigu tai būtų socialdemokratų Europoje pozicija. Juk jūs to klausėte. Taigi, aš manau, kad viskas yra daug sudėtingiau. Na, nenoriu perkalbėti jūsų, bet manau, kad labai svarbu apie tai aiškiai pasakyti. Ponas Lamsdorfas uždavė klausimą dėl jungtinių tautų statuto ir dėl e, jungtinių tautų mandato Sirijos klausimų. A, taip, aš tam pritarčiau. Tačiau nuolatiniai tarybos nariai, taip kalbant diplomatiškai, kol kas nėra pasirengę priimti tokio sprendimo. Negaliu daugiau apie tai kalbėti, bet e, šeštadienį kalbėjau su Lavrovu ir matysim, kaip, visa, kaip čia, kuria kryptimi reikalai pajudės to jau. Tas principas responsibility to protect, atsakomybė ginti, yra, žinoma, esminis. Tačiau tai neturėtų būti suprantama kaip e, žalia šviesa kariniam įsikišimui arba intervencionizmui apskritai. Atsakomybė saugoti turi būti paremta konkrečiais kriterijais ir neturi nuleisti kartelės intervencijoms. Todėl, kad jeigu taip atsitiktų, tai pasiekmės būtų labai, labai liūdnos. Kolega Butikofer, manau, atsakiau į daugumą jūsų pastabų, bet noriu pasakyti, kad Aš tikrai, lab, man labai įdomu, ką jūs e, kalbate apie kin, Kiniją ir manau, kad kai kalbam apie tą atsakomybės ginti principą, minėti Kiniją jau yra labai, na, savotiškai įdomu. Replika, jūs turėtumėte gėdintis savo sąjungininkų, o ne aš. Ministras. Na, nelabai suprantu, ką jūs norite pasakyti. Jūs kalbėjote apie izolaciją Europoje. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, kad dauguma ES valstybių nedalyvauja karinėse operacijose. Na, jūs pasisakote už karinį įsikišimą, bet yra ir kitokių argumentų. Aš juos aiškiai pateikiau. ir jeigu tai yra žaliųjų politika, remti e, karinės operacijas, gerai, aš priimu tai domin, bet kalbant apie Siriją konkrečiai, galiu pasakyti, kad mes priėmėme tokį dviejų etapų veiksmų planą. Jungtinės Amerikos tam pritarė, mes e, nutarėme iš pradžių priimti sankcijas, o jeigu tai neveiks, tai antrame etape Antrajame etape buvo nutarta imtis dar griežtesnių sankcijų ir prezidento Asad, Asado atžvilgių. Ir tai ir įvyko vakarykščiame posėdyje. Toks būtų mano paaiškinimas. Manau, kad atsakiau į daugumą klausimų, e, bet dar vieną pastabą pasakysiu. Negaliu kalbėti apie vieno Vokietijos fondo, Naumono fondo vaidmenį Egipte Aš kalbėjau su visų Vokietijos politinių fondų atstovais ir manau, kad politinių fondų veiklos ir dalyvavimo principas yra tikrai labai geras. Todėl nenorėčiau kalbėti apie vieną fondą. Norėčiau paraginti pasinaudoti e, šal, šiomis galimybėmis tose šalise, kurios dabar eina, pradeda eiti demokratiniu keliu, fondai tikrai gali padėti kurti pilietinę visuomenę visais atžvilgiais. Manau, kad po, politiniai fondai, politinių partijų fondai yra tikrai puikus instrumentas padėti kurti pilietinės visuomenės. Ačiū. Abbiamo molte richieste di intervento e quindi limiteremo il tempo. Dėkoju, pradėsime antrąjį raundą. Labai daug prašančių žodžių, bet e, apribosiu jūsų pasisakymo laiką po vieną minutę kiekvienam. Visų pirma, kolega Salafranka. Ačiū pirmininkė, ačiū ministrė, kad atvykote. Aš ne vokietis ir pasižymėjau jūsų pasisakymą dėl Vokietijos susilaikymo per balsavimą ir kad tai yra naudinga Vokietijai. Tačiau aš abejoju, ar tai yra naudinga visai Europos Sąjungai. Saugumo taryboje turime tik tai kelis narius ir aš manau, kad jie visi turėtų balsuoti vienodai. Kita kartą, kai jūs pirmininkausite, aš tikrai norėčiau, kad būtent tokios pozicijos laikytumėtės. Prancūzija yra sakiusi, kad norėtų turėti specialų įgaliotinį artimiesiams rytams, tačiau baronienė Ashton sakė, kad reikia palaukti, reikia palaukti, kol Tony Blair e, pozicija kaip kvarteto pirmininko pozicija baigsis. Ką Jūs apie tai manote? Vokietija yra sakiusi, kad dalyvauja ES LAK e, dėrybų kontekste. Žinau, kad su pone Ferrero Valdner buvote susitikęs, aptarėte tam tikrus fondo klausimus ir aš žinau, kad jūs ją remiate. Tačiau, e, kiek žinau, yra tam tikrų problemų, kokia yra dabartinė padėtis ir ar jūs pasakysite už tai, kad kiek galima greičiau būtų sukurtas tas fondas. Ponas Vigenin SRD frakcijos vardu. Dėkoju. Ministrė, tikrai džiaugiuosi, kad jūs galėjote atvykti, kad galime pasikeisti mintimis apie Vokietijos e, vaidmenį Junktinių tautų saugumo taryboje. Norėčiau užduoti kelias klausimus. Visų pirma, manau, kad jūs klystate, sakydamas, kad Vokietija turi gauti didesnį vaidmenį, nes ji yra didelė finansuotoja. Tačiau turiu priminti, kad tai nėra ta vieta, kurią galite nusipirkti, juk yra ir kitų šalių, kurios galbūt galėtų pasiūlyti daugiau pinigų. E, ši vieta, šis postas yra susijęs e, su indėliu į organizaciją, su vaidmeniu toje organizacijoje, su darbu. Ir mes manome, kad Vokietija bent jau šiuo konkrečiu metu nelabai jau smarkiai finansiškai prisideda. Uh, Toliau kitas punktas, jei ES turėtų vietą taryboje, tai jie susilaikytų per kiekvieną balsavimą, nes mes niekada negalime susitarti. Tad klausimas būtų toks. Kol dar neturime tos vietos, kaip jūs įsivaizduojate, koks yra ES vaidmuo jungtinėse tautose? Ir dar viena pastaba, ar yra kažkokia priežastis, dėl kurios jūs norėtumėte, kad Vokietija tam tikrais klausimais turėjo ypatingą galimybę pasisakyti, pavyzdžiui, Kipro klausimais. Ministrė, sveiki, aš ne vokietis, bet pakalbėsiu vokiškai, kad jums. Na, bet kad jums nesusidarytų įspūdis, kad jūs sėdit bundestage, tai vis dėlto pereisiu prie slovenų kalbos. Govora ameriškega predsednika Obame sta nam dala pravzaprav misliti o globini problema in o razsežnostih bližnjovzhodnega problema in poti do rešitve. E, očitno je da je, da je e, točka... Nėra vertimo. A... Le chiedo, kolega Weigel, le chiedo. Nu, vertimas iš slovėnų kalbos nenumatytas. Okay. So Čia jūsų grįžti prie vokiečių kalbos, jei galima. Zum Zeit geht dann, weil... Tada suteikit man daugiau laiko. Taigi, paskutinės dvi Amerikė, Amerikos prezidento kalbos atskleidė e, artimų rytų konflikto sudėtingumą ir gilumą. Ir 67 metų sienų klausimas čia yra esminis, bet kai sprendžiame šį klausimą, tai paliečiame ir visi kiti sudėtingi klausimai. Aš noriu paklausti jūsų, ar ES čia turi vaidinti kažkokį vaidmenį. Šiuo metu ES į šį konfliktą nesikiša. Ir ponas Bleras ar, ar kiti galbūt atskirai kažką darė, tačiau ES kaip po tokia neatstovaujama. Norėčiau paklausti kad jums, pirmininkaujant saugumo tarybai, ar jūs kal... spręsite šios klausimus, ar ketinate to imtis. Na ir baigėsi mano kalbėjimo laikas. Ačiū. Bene, continuiamo in tedesco con Schulz. Ponas Šulcas. Herr Außenminister Westerwelle. Pone užsienio reikalų ministrė, ponė Westervelle. Jūs tarptautinėje arenoje dabar nesate labai jau giriamas ir Aš norėčiau mm, paklausti, kodėl jūs pasirinkote Kaliningradą savo trijo pokalbiui. Tai yra stalinismo, stalinistinio pakaliko vardą turintis miestas. Ar jūs tokiame trijulės pokalbėje kalbėjote ir apie to miesto ir to regiono praeitį, ir apskritai, kiek kalbama apie praeitį. Meisebergė, jūs e, pradėjote padnestrės problemos e, sprendimo, padėjote pagrindus padnestrės problemų sprendimui, tačiau e, norėčiau, kad tai pakomentuotumėt plačiau. Kovačiak. Ačiū, pirmininkė. Sveiki, ministrė. Europa teikia didžiausią humanitarinę katastrofų paramą ir vystimosi pagalbą, tačiau mūsų politinis svoris kaip ES yra labai menkas. Manau, reikėtų čia dar daug nuveikti, kad mūsų politinė linija būtų efektyvi ir visa apimanti. Kai kalbam apie ES vaidmenį tarptautinėse institucijose, manau, jog tai yra labai svarbu, kiek ES yra priimama. Ir aš manau, noriu paklausti, kiek jūs bendradarbiaujate su Europos užsienio reikalų tarnyba, su ponia Ashton ir ką manote apie Europos dalyvavimą sprendžiant užsienio reikalų, e, tarp, pasaulio tarptautinius reikalus. Uh, Na, mm, aš girdėjau, kad dažnai būna tokių netikėtų nacionalinio mąstymo prasiveržimų tokio pobūdžio e, diskusijose. Ir aš žinau, kad Vokietijos politinės e, valdančiosios koalicijos sutartyje yra punktas, kuriame numatyta, kad Vokietija pasisakys ir sieks ES karinių pajėgų sukūrimo. Taigi noriu paklausti, ką jūs jau padarėte šiuo klausimu ir ar toliau sieksite šio tikslo. Ačiū dabar socialistų vardu Pasko. Thank you. Welcome, Mr. Minister. Um, one of the... Ačiū. Noriu pasveikinti jūs čia. Šiuo dabartinės krizės viena iš išdavų yra štai kokia. Mes priversti žvelgti vidun į save. Ir todėl tarptautinius klausimus vertiname ne atskirai pagal susidariusią situaciją, bet pagal jų poveikį mūsų visuomenės nuomoniai. Man atrodo, kad tokio reiškinio pasakmes jau matomos ir Tai galbūt yra viena iš priežasčių, kodėl ES dar neparengtas koordinuotas nuseklus atsakas, kurio pageidautume. Kiti metai yra rinkimų metai daugelįje e, Europos valstybių, bei taip pat ir už Europos ribų e, rengiami parlamento ar prezidento rinkimai. Ir atsižvelgianti tai, noriu paklausti, ar jūs tai vertinate kaip optimistišką ar negatyvų veiksnį Europos kontekste ir tarptautinių reikalų kontekste. Per įvėrdį la kolega Brandner. Ähm, Pone Brandner, žaliųjų vardu. Jūs kalbate apie politinį procesą. Gražus žodis, bet ar koks konkrečiai yra jūsų pasiūlymas, gal galėtumėte tiksliau pasakyti? Jūs kalbėjote apie Šiaurės Afriką, apie Egiptą, o paskutinį kartą ten lankydamasis jūs susitikote su žmogaus teisų uh, tarybos atstovų. Bet e, e, naujoje taryboje Egipte dabar vėl buvo mm, išrinkti tokie marionetiniai asmenys, kurie turi e, daug ryšių su buvusiojų režimu ir nieko naujo iš tikrųjų net neš. Ir aš manau, kad jūs pritarėte tokiai tarybai, taigi tarsi ir remiate tą senąjį režimą. Kitas klausimas, ar jūs ketinate daugiau skirti pinigų toms politikos rytims, kurias minėjote, pavyzdžiui, rinkos atverimas ir panašiai. Dar minėjote ir vaikų vaidmenį e, tose šalyse, kur vyksta kariniai konfliktai ir ką Jūs manote apie Vokietijos vaidmenį sprendžiant šios klausimus ir taip pat kontekst, e, rezoliucijos 1973 kontekste. Gal ir. Mm, artimųjų rytų konfliktas, žinoma, yra lygiai taip pat svarbus. Ar jūs laikotės Obamos pozicijos išsakytos paskutinėje jo kalboje? Manau, kad e, taikos sutarties pagrindas turėtų būti 67 metų sienos. Ar jūs tam pritarėte, ar taip ir ką manote, kaip reikėtų tada elgtis? Ir ką ES čia galėtų dary, pa, nuveikti? Ar manote, kad palestiniečių politinis susivienimas yra tvarus, ar jis tik apsunkins taikos dėrybas? Kokia jūsų nuomonė? Dar viena pastaba. Mes kaip vokiečiai dažnai išgirstame tokį dalyką. Vokietija remia tokią dešinėje Izraelio politiką ir gyvenviečių steigimo politiką. Uh, Mm, ar tikrai Vokietija negali daryti jokio spaudimo Izraeliui, kai jo politika prieštarauja tarptautiniams susitarimams? Vielen Dank. Zunächst zu der äh, Frage, äh, was die Lateinamerika-Stiftung angeht. Ich glaube. Ačiū. Visų pirma, pakalbėsiu apie Latino Amerikos fondą. Manau, kad tai yra svarbi Hamburgė veikianti institucija. Aš kalbėjausi su naujuoju fondo vadovu ir direktoriumi, nes iškilo kai kurių praktinių problemų dėl fondo veiklos su, sureguliavimo. Apie tai kalbėjome šią savaitę. ir kad fondo veikla įsibėgėtų, reikia lankstumo. Mes norime tą lankstumą ir užtikrinti užsienio reikalų ministerijoje. Ir numatoma pra, pradžiai to fondo veiklos pradžiai skirti 300 tūkstančių eurų. To fondo pagrindinės rytis e, bus Latino Amerikos valstybės, tai yra strateginės svarbos regionas, turiuomenį Braziliją, tačiau galima būtų pasakyti daug daugiau kalbant apie tai. Ypač džiaugiuosi tuo, kad kad mūsų atstovai, svarbus mūsų šalies politikai, lankydamiesi Latino Amerikos šalise, akcentavo santykius su aktyvinimas tomis valstybėmis. E, prancūzai ir portugalai čia aktyviai dirba, bet mes manome, kad reikia, kad tai, kad tai yra Europai svarb, svarbus regionas, kad tai susiję ne tik su kultūriniais, istoriniais ryšiais, kad tai apima daug daugiau jungtinių tautų pasiuntinys, kurį jūs minėjote. Mes visiškai palaikome e, šią veiklą ir mes e, tą paramą ir toliau reikšime. Taip pat buvo užduotas klausimas apie Vokietijos e, suinteresuotumą nuolatinę vietą saugumo taryboje. Jūs kritiškai pasisakėte, bet mes ir toliau tęsime dabar vykdomą politiką, nes mes manome, kad galime įnešti svarbų indėlį ir prisimti daug atsakomybės tarptautiniu mastu. Mes ne, nes, mes nesigratome jokios atsakomybės ir tarptautiniu mastu tikrai veikiame atsakingai. Tačiau ta atsakomybė apima ne tik karinės intervencijas. Tai taip pat apima taikos politikos įgyvendinimą, tinklų kūrimą, vystomosios politikos įgyvendinimą. Vokietija, Vokietijos siekiai yra gana kuklus, kalbant apie partnerystės vystimosi srityje. Čia tikrai galima daugiau daug daugiau nuveikti. Ir atsakydamas į jūsų klausimą, noriu pasakyti, kad Vokietija tikrai gali ir iki šiol svariai prisidėjo prie saugumo tarybos darbo ir toliau tai ir darys. ES vaidmuo e, vidurio rytų taikos procese. Tai be abejo, nes yra vienas svarbiausių klausimų, su, sunkiausių klausimų. Buvo išsakyta mintis apie 1967 metų sienas. Manau, kad Europos vaidmuo vidurio rytų taikos procese bent jau nuo ketverto darbo atgaivinimo. Po to pasirodžiusi deklaracija buvo tikrai pozityvus įvykis ir ketverto darbas tikrai yra svarbus siekiant taikos proceso. Kalbant apie tiesioginės dėrybas dėl taikos, apie tai kalbėjo prezidentas Obama savo pasisakymę. Jisai neturėjo omeny 67 metų sienų. Jis kalbėjo apie, jis, jis, jis turėjo omeny 67 metais egzistavusias sienas su uh, aptartais ir sutartais nukreipimais, tais, tom, tomis teritorijomis, kurių priklausomybė keičiama. Jeigu to nepripažįstame, mes nepriimame vidurio rytų proceso keliamų iššūkių. Mums, europiečiams, tai yra sudėtinga. Prisiminkime balsavimą saugumo taryboje dėl gyvenviečių politikos. Jūs teigiate, kad Europa nevykdo vieningos politikos tais klausimais. Tuomet mes aktyviai dėrėjomės, kalbėjome su Junktinės karalystės atstovais ir balsavome drauge. Kaip žinote, veto uh, sulaukėme iš Junktinių valstijų, valstijų Europos atstovės balsavo bendrai. Taigi tai nėra nauja tema. Uh, O Jeruzalėje kalbėjausi su savo kolega Libermanu ir iškėliau ir šį klausimą. Manau, kad vienašališki žingsniai tikrai nėra išmintingi, jie duoda nenumatytų rezultatų. Pone Galeri, Kaliningrado klausimas. Taip, aš sutinku, kad, ten, kad tai susijęs su įvairiausiais sunkumais. Labai daug kalbama ir apie Padniestrės regioną. Uh, apie tai, kad yra šansų atnaujinti dėrybas dėl šio regiono. Užsienio reikalų ministru Lijanka, Moldovos užsienio reikalų ministru, mes apie tai kalbėjome penktadienį, nes jis buvo svečiavosi Veimaro trikampio susitikime Vytošė. Bitgoš čia atsiprašau. Taigi, tai apima daugiau nei, nei vieną atskirą iniciatyvą. Tai yra Europai rūpintis dalykai. Europoje yra išaldytų konfliktų ir tai tikrai kelia susirūpinimą. Reikia galvoti ir apie tai, ar, ar, ar tik nėra išaldyti ir sprendimai. Bet tai yra mūsų problema. Buvo užduoti užduotas klausimas apie e, poniai Ešton iškilančius svarbiausius klausimus susijusius su išorės veiksmų tarnyba. Visi apie tai kalba, kritikuoja šią situaciją, tačiau žmonės turėtų pradėti galvoti apie tai, kaip ši išorės veiksmų tarnyba atsirado ir kokios yra jos darbo sąlygos. Jos yra sudėtingos ir reikia pripažinti kokios sėkmės jai pavyko pasiekti. Vienas iš tokių atvejų jungtinėse tautose, kitas praeisiais metais Viljamas Heigas iškėlė iniciatyvą Serbijos atveju, Serbijos atžvilgiu. Ir aš pats Balkanų konflikto kontekste ir jungtinių tautų pasiūlyto sprendimo atžvilgiu noriu pasakyti, kad nuo praėjusios vasaros daugia su ponu Heigu bandėme pasiekti pažangos šiame klausime. Ir jei ko nors ir pasiekta, tai tikrai labai e, didelis indėlis ir nuopelnas, nuopelnus priskirčiau poniai Ashton. Galiausiai, kuomet e, lankomės įvairiose valstybėse, ponė Pašku, susitinkame su įvairiais, su įvairiausiais atstovais. Jūs kalbate apie oficialius atstovus, e, žmonės dirbančius žmogaus teisų organizacijose bei Vokietijos, polit, pavyzdžiui, Vokietijos politikos poveikis Egipte ir Tunise šioje srityje yra tikrai labai teigiamas ir juntamas. Mes tikrai labai vertiname ten vykstančių pokyčių procesus ir Vokietijos parlamentas skyrė, Vokietijos parlamentas siūlo skirti pa, pa, pa, papildomai lėšų šiais ryčiai. Aš taip pat noriu pasakyti, kad pritariu jūsų išreikštam susirūpinimu ir jūs esate teisus, sakydamas, kad Europa šiuo metu yra daug, per daug susitelkusi į vidinės problemas. Mes turime suvokti ir prisijimti iššūkius, kuriuos kelia kiti pasaulio regionai. Ir būtent tai aš ir bandžiau išsakyti. Noriu, kad, iš, kad neliktų jokių abejonių, kurias išgirdau tarp jūsų klausimo eilučių. Visiškai nėra jokios būtinybės, jokio pagrindo abejoti Vokietijos įsipareigojimo atsidavimu ES ir jos reikalams tai mūsų likimas ir tai yra mūsų siekis. Dėl to tikrai neturėtų kilti jokių abejonių. Ir man teko garbė apie tai kalbėti susitikime su daugybė čia Europos valstybių atstovų ir aš noriu Jūs patikinti, mes žinome ir tikime, kad, Europo, kad Vokietijos ateitis yra Europoje ir Europos Sąjungoje. Pas mus vyksta diskusijos, mes vykdome savo dėrybos, tačiau kalbant apie Vokietijos užsienio politiką, visiškai aišku, kad Europa ir Europos, Sąjungas, Europos Sąjunga yra mūsų gyvybinis interesas, ypač mūsų jaunosios kartos ateitis. Todėl mes nepritarėme, neprimame jokioms diskusijoms apie renacionalizaciją. Mes kalbame apie globalinės problemas ir mes negalime kažkaip nacionalizuoti atsako į tokias problemas. Taip pat priešintis, kelti kliūtis laisvės užtikrinimui Europoje, pavyzdžiui, laisvės keliauti, laisvės prekiauti. Aš e, tikiuosi, kad kiti kolegos, mano kolegos prisijungs prie šių diskusijų, nes tikrai manau, kad gandai sklindantis kai kuriuose sostinėse yra visiškai be pagrindo. Ačiū. Enough. Colleghi, siamo andati molto al di là del tempo previsto. Il... Ačiū. Na, mes tikrai labai viršijome šiai diskusijai skirtą laiką. E, ministras e, jau turi išvykti. Labai dėkoju. Ponas Danžon, gal norite pakomentuoti? Ačiū mūsų pakomitečio vardu. Dėkoju Jums už puikų pasisakymą ir atsakymus. Bien, chers collègues, nous allons reprendre nos travaux. Kolegos, tęsime mūsų darbą pagal pakomitečio darbo atvarkę. Ačiū visų, kad susidote į savo vietas. Ir paskutinis mūsų šiandienos darbo atvarkės punktas po pono Kirčiovo pasisakymo, ES e, kovos su terorizmu koordinatoriaus pasisakymo, bus dar kiti klausimai. Ačiū Jums už tai, kad e, sutikote palaukti, palūkėti. Jūs nuolatos atinate į mūsų pakomitetį pasikalbėti ir šiandien be abejo kalbėsime apie pastaruosius įvykius susijusius su Al-Qaida. Aptarsime tai, kad e, iš nebėra Osamo bin Ladenos. Kolegos pačių visų tylos, nes turime tikrai nedaug laiko. Taigi, Bin Ladeno nebėra. Taip pat turime kalbėti apie tai, ką tai reiškia, ką tai reiškia jums, planuojant veiklą ir operacijas kovoje, kovoje su Al-Qaeda, taip pat ap, plan, kalbant apie e, Al-Qaidos galimą veiklą, Al-Qaidos organizacijos galimą veiklą Šiaurės Afrikos valstybėse, na, kaip, pažiūrėjau, Marokeše, Marokė. Marokė Taip pat norėtume su jumis aptarti santykius su jungtinėmis valstijomis šiame kontekste. Žinau, kad jūs mums nepateiksite slaptos informacijos, taip pat, bet po amerikiečių įvykdytos operacijos Pakistane, ar, ar buvo kažkokių susitikimų, mainų su amerikiečiais po, apie tai, kaip vyko ta operacija? Nes, kaip žinome, kai kuriuose Europos valstybėse buvo planuojami išpoliai dėl susidaromoje su Bin Ladenu. Ir tai buvo iš tikrųjų tik tikras mūsų iš, tikras išbandymas mums. Taip pat, kalbant, vertinant viską politiškai, kai, kaip reiktų vertinti tai, kad, Pakis, kad Bin Ladenas gyveno Pakistane, kaip tai koreguoja mūsų dialogą su Pakistanu, saugumo klausimais, kovos su terorizmu klausimais. Uh, Ir, taigi būtų įdomu aptarti šios klausimus ir noriu dar pridėti vieną dalyką. Mes taip pat vertiname jūsų įsipareigojimą, kalbant apie jūsų darbą po Lisabono sutarties įsigaliojimo, ką jūs norėtumėte pakomentuoti taip pat, kokie, kaip jūs savo jums tenkančios užduotis siejasi su išorės santykių tarnybos darbu. Taigi, norėčiau, kad aptartume šiuos klausimus. Tikriausiai kolegos turės daugiau klausimų. Merci beaucoup, monsieur le président. Merci beaucoup de votre invitation. Uh... Ačiū, pirmininkė. Aš tikrai norėjau ateiti į susitikimą su jūsų pakomitečiu ir man užduoda, ne, iš tikrųjų noriu pasidalinti kai kuriais pamastymais. Aptarsiu keletą dalykų. Visų pirma, Osamos bin, Lad, Osamos bin Ladeno pašalinimo pasiekmes, taip pat arabų, padėti arabų pasaulyje ir terorizmo grėsmę, taip pat padėti Izraelyje. Sahelyje. Taip pat uh, institucinė sąranga, uh, situaciją, kalbėsiu apie tai, kaip, ga, kaip pasitelkti visas mums prieinamas priemonės, kad e, kovotume su galim, galimomis ES grėsiančiomis grėsmėmis. Pirmasis klausimas. E, praėjusią savaitę apie tai kalbėjo vidaus reikalų ministrai savo susitikime ministrų taryboje ir jie priejo išvados, prieš tai kokiu išvadu. Visų pirma, Osama bin Ladenas yra svarbi JAV pergalė, bet yra mūsų visų pergalė ir sėkminės. Mes daugelį metų dirbame šioje srityje, kovodami su terorizmu. Vertinant visą tai simboliškai, galima teikti, kad bin Ladenas jau buvo žuvęs prasidėjus arabų pavasariui. Tai tiesiog E, įrodė, kad Osamos žlugusi retorika jau nieko nebegalėjo pasiekti. Tokią mintį išdėstė O arabų pasaulis tą faktą vertina teigiamai, nes Al-Qaidos organizacijos inicijuotų akcijų daugybė aukų yra arabai. Taip pat ir Pakistano gyventojai. Bin Ladeno pašalinimas šiek tiek susirpino Al-Qaidą ir Al-Qaidos vadovus. Tačiau per anksti dar bandyti nuspėti ir čia bandau atsakyti jūsų klausimą dėl. Dėl e, Osamos gyvenamą name, kuriame gyveno Osama aptiktos medžiagos analizės. Dar per anksti tą medžiagą vertinti. Ir žinau, kad e, mes visą tai dar analizuosime draugę su JAV kolegomis, bet kaip žinome, buvo planuojami keli išpoliai. Vienas iš jų Düsseldorfe. Ir tą op, to, operacijos vykdymą turėjo asmeniškai stebėti ir kontroliuoti Osama Bin Ladenas. Ir norėčiau pasinaudoti progą dar kartą pakartoti kartoti tai, ką aš kartuoju daugelį metų, tačiau nedaug kas mane išgirsta. Transporto srityje reikėtų labiau e, mobilizuoti mūsų pastangas, kal, užtikrinant, ko, pavyzdžiui, greitaigių traukinių, metros Mm, infrastruktūros kontrolę. Tai yra sudėtinga, tačiau reikia daryti viską, ką galime, kad gerintume mūsų transporto sistemų saugumą, ypač didžiuosiuose miestuose. Tai svarbu, nes tai susijęs su dideliu potencialu ir svarbu, kad tą potencialą išnaudoti, kad užkirstume kelią galimoms, galimiems įvykiams. Visų pirma, turime kalbėti apie Pakistano valdžios įsipareigojimą kovoti su terorizmu. Galbūt nebūtina gilintis į tai, ar Pakistano valdžia buvo nekompetitinga, ar, tai, ar čia prisidėjo kiti komponentai. Tiesiog reikia išnaudoti šio įvykio atveriamas galimybės, e, pasiduoti galimybę padaryti didesnį spaudimą Pakistano valdžiai įsipareigoti, bendarbiauti. Ir um, nors ir galime su, su tuo daryti rimtas išvadas, kelti rimtus klausimus, tačiau reikia nepamiršti, kad jau pastarosius du trejus metus Pakistano ginkluotosios pajėgos tikrai labai daug moka, krūvinai moka už tai, kas vyksta šalies teritorijoje ypač kas vyksta pietų Vaziristane. Dar vienas dalykas susijusi svarbi išvada tai, kas įvyko Afganistane. Ir me, mūsų siekis užtikrinti, kad uh, e, Al-Qaeda ir Talibanas nesuvienytų savo pastangų ir kad toje šalyje vyktų susitaikymo procesas. Dar vienas plačiai analizuojamas klausimas, ar Bin Ladeno mirtis praeis dešimčiai metų po, po, po tragedijos palikusios ryškius, ryškius ženklus amerikiečių sąmonėje. Taigi, kaip JAV kongresas vertina požiūrį į kovą su terorizmu. Kaip žinote, prezidentas Obama kalbėjo apie pasaulinį karą su terorizmu, tačiau taip pat jis atrodo perina prie klasikinio europietiško požiūrio į kovą su terorizmu, kuris egzistavo prieš rugsėjo 11-ąją, tai yra policijos darbas bei baudžiamųjų bausmių sistemos taikymas. O Obama pasiekė 50 procentų to, ką pažadėjo siekti. Pavyzdžiui, Guantanamo įlankos kalėjime jis kol kas nepasiekė savo tik, paskeltų tikslų. E, taip pat e, CŽV vykdytų asmenų grobimų e, atveju tyrimas taip pat neužbaigtas. Tačiau aš tikiuosi, kad prezidentui pavyks dar užbaigti tai, tai, kas dar neužbaigta. Nežinant visų šių pozityvių vertinimu, tai vis dėlto Bin Ladeno mirtis nereiškia nei Al-Qaidos e, veiklos pabaigos, nei terorizmo išnykimo. Galbūt viskas taip pateikiu supaprastintai, tačiau noriu pasakyti, kad mes susidarėme vis, su vis sudėtingesnėmis grėsmėmis ir, ir, ir mūsų tarnyboms ir policijos tarnyboms tenka vis sudėtingesnės užduotis. Uh, ir atitinkamos tarnybos veikė kovodamos su, su tomis organizacijomis, tačiau jų, tų organizacijų, grė, grėsmę keliančių organizacijų e, veiklos laukas vis labiau plečiasi. Al-Qaida e, islamo arabų pasaulyje. Ir čia noriu pasakyti ne tik, pakalbėti ne, ne, ne tik apie Pakistane veikiantį Al-Qaidos padalinį, bet Irake Al-Qaida taip pat niekur neišnyko, taip pat Somalis, Šiaurės Kaukazas. Šiaurės Kaukaze vyks, vykstantis įvykiai taip pat kelia mums didelį susirūpinimą. Pavyzdžiui, Tadžikistane stebimas. E, judėjimas iš Šiaurės Kaukazo į kitas valstybės, tos organizacijos evoliucija. Mes kalbame apie užsienio kovotojus taip pat, jauni žmonės gyvenantis Europoje, kurie turi Europos valstybių pilietybę, kurie įgyja tam tikrą išsilavinimą, tam tikrų žinių ir paskui rengia išpolius čia prieš mūsų valstybės iš tikrųjų, kiek, kiek žinome, iš re, užregistruotų įvykių, pavyzdžiui, būtent tokie žmonės tuo užsima Afganistane ir Pakistane, taip pat galime kalbėti apie Prancūziją, apie tai. Ponas Kvarcinė. Tiesiog direktorius pareiškė, kad to, toje mano Vaziristane uh, Pakistano teritorijoje aptikta apie 20-30 tokių jaunų žmonių, arba, pavyzdžiui, taip pat buvo minėtas skaičius 200 jaunų vokiečių, kurie pastebėti prie Afganistano, Pakistano sienos. Tai šie skaičiai, na, galbūt nėra milžiniški, bet tai kalbame apie žmonės, kurie nesusiję su, pavyzdžiui, Al-Qaidos organizacija, bet jie dažnai internetu susi... gauna visą informaciją apie radikalizavimo procesą ir tiesiog tai yra žmonės, kurie įsitraukia į stambių išpolių organizavimą. Marakeše e, vyko radikalizacijos procesas, o visą operaciją vadovavo AKMI Taip pat žinome, kad Čečienijoje e, asmenys iš Kopenhagė veikia asmenys norėjo įvykdy, atkeršyti už tą žymėją, karik, tą žymėją karikatūrų atvejį. Ir taip pat turime kalbėti ir apie tai, kad e, kad yra ir taip pat leidžiami leidiniai, kurių tikslas yra sutelkti, samdyti tokius jaunus žmonės ir nukreipti juos ten, kur jiems būtų paranku. Taigi ta grėsmė, padidinta grėsmė išlieka. Buvo imtas įvairių priemonių Belgijoje, Prancūzijoje, Junktinėje karalystėje po Bin Ladeno žuvimo. Ir noriu pridurti, kad tai kad ta papildoma informacija, kurią patikiau, reiškia, kad reikia imtis, mm, kad mūsų atsakas turi būti sudėtingesnis, kad reikia bandyti apsisaugoti nuo galimų keršto atakų, nes šių metų rugsėjo mėnesį suės 10 metų nuo rugsėjo 11-osios išpolių. Tai tiek apie aspektus susijusius su Bin Ladeno mirtimi. Toliau arabų pavasaris. Tai iš tikrųjų labai geras prieš, prieš, labai geras priešnodis, nes kalbame apie žmonės, kurie nori atsiriboti nuo islamizmo, nuo Al-Qaidos, kurie, siek, kurie rengia nesmurtinės demonstracijas, siekia demokratijos ir energingos savo šalių ekonomikos vystimosi. Tai yra puikiai naujiena. Ir iš tikrųjų sėkmingai veikianti ekonomika leis užtikrinti ir demokratijos kūrimą, taip pat žmogaus teisų užtikrinimą. Taigi įstatymo viršenybės valstybė yra geriausias įrankis kovoje su terorizmu. Tačiau yra kai kurių aspektų, kurie man kelia susirūpinimą kalbant apie valstybės nuo Egipto iki Tuniso, e, to, to, tos, tose valstybėse, pavyzdžiui, iš kalėjimai paleisti politiniai oponentai, tačiau lygiai taip pat kartu su jais į laisvę ir išėjo ir džihadistai, ypač Tunise. Dar vienas dalykas - ginklų sandėliai, ypač Libijoje. E, yra iškyla, kalbant apie juos, iškyla grėsmė, kad tie ginklai, ypač sudėtingi šio laikiniai ginklai, gali patekti į neaiškias rankas. Ir Libijoje, ir Jemene, kur kai kuriuose regionuose viskas vyk, tvarkoma gen, genties sistemos pagrindų, iš tai kelia ypač didelį susirūpinimą. Nesakau, kad reikia kažkaip tai fundamentaliai keisti mūsų požiūrį ar atsaką. 2005-aisiais patvirtinta strategija turi būti vykdoma, dirbti visais lygmenimis, bet atbauti su visais ir toliau akcentuoti prevencinį darbą, prevencinį aspektą. Aš ypač džiugiuosi tuo, kad komisarė Malstrom nu, nusprendė investuoti į vid, vidinės strategijos parengimą. Apie tai pasiūlymas patiktas taryboje, e, taip pat kovojant su ksenofobiniais išpoliais. Ir, ir tik, jis susilaukė plataus palaikymo. Jeigu norėtumėte, galėčiau daugiau pakalbėti apie tai. Dar vienas svarbis rytis, kur mūsų laukia rimti darbai ir kuri susilaukė įvairiausių vertinimų jūsų parlamente. Tai pasiūlymas patiktas tarybai ieškoti naujų ieškoti naujų duomenų rinkimo būdų, ypač kalbant apie privačias įmonės, telekomunikacijų įmonės, interneto tiekėjus, teikėjus, taip pat keliaivių duomenų įrašo, įrašų sistemoje, sistemos kontekste renkamus duomenys. Komisija pateikė pasiūlymą dėl europietiškos keleivių duomenų įrašų sistemos sukūrimo. Taip pat mes norime kurti savo terorizmo finansavimo sėkimo programą, kurią turi amerikiečiai. Tai, aišku, paskatino atitinkamas diskusijas. Tačiau man visiškai nepatinka pasiūlytas palyginimas, yra siūlymas e, remtis balansavimo principu. Tai yra užtikrinti, kad saugumas ir laisvė kažkaip tai būtų dozuojami lygiomis dozėmis. Mes, kalbant apie duomenų rinkimą, mes norime informaciją apie įtartinas keliones, įtartinus telefoninius pokalbius. Uh, dar vienas svarbus darbo laukas po e, Jemene nepavykusio išpolio e, bandant sprogdinti krovinius e, skraidinančius lėktuvus. E, buvo imtasi įvairių priemonių ir mes suprantame, kad vienas iš mūsų tikslų turėtų būti mąstysenos pakeitimas. E, turime dirbti nacionaliniu lygmeniu, taip pat užtikrinti oro erdvės, policijos pajėgų, darbo saugumą. Tačiau mes, čia mes kalbame apie įvairias organizacijas, uh, E, vienijančias, pavyzdžiui, oro linijas, kurių narių skaičius yra didesnis nei jungtinių tautų narių skaičius. Taip pat apie tai kalbėdamas turiuomenį žvalgybos tarnybų darbą. Žalygos, žalgybos tarnybos turi glaučiai bendarbiauti su privačiu sektoriumi šiuose sritise. Dar vienas svarbi mūsų interesų sritis, darbas čia tik prasideda, bandyti renkti rizikos vertinimą, uh, e, analizuojant žvalgybinius duomenis, kuriuos patikė ir situacijų centras ir išsiaiškinti, kokios, e, kur galima tikėtis rizikos ir grėsmės, pavyzdžiui, e, krovininiai lėktuvai iš Jemeno. Netrukus baigsiu, bet Tai, man atrodo, yra labai svarbus dalykai. Dar vienas dalykas, kalbant apie Pakistaną. Norėčiau palaikyti jūsų siekius dėl biudžeto lėšų numatytų, suteikti pagalbą biudžet, Pakistano teismų sistemai, policijai, numatyta 15 milijonų eurų atsižvelgiant į tai, ką amerikiečiai skiria Pakistanui, bet noriu akcentuoti, kad Pakistanui ypač reikia pagalbos e, tobulinant šalies teis, baudžiamojo teisingumo sistemą, nes tuo tarpu ji yra visiškai nepajėgi susidoroti su jai tenkančiomis užduotimis. Taip pat, kalbant apie padėtį Pakistane, tai Pakistanas nesugeba užtikrinti, kad Mumbajoje vykdytų išpolių kaltininkai būtų nubausti ir nuteisti. Taip, nes tie teroristai turi būti teisiami e, surengus bešališką baudžiamojo teisingumo procesą. Nes tai yra svarbiausias siekis, nes tai yra siaubingų nusikaltėliai, jie visiškai nėra kažkokie tai kovotojų už laisvę. Dar vienas dalykas, dar vienas rytis, kurioje parlamentas galėtų būti naudingas, yra štai kokia. Netrukus reiks parengti, sukurti mechanizmą, kurio tikslas bus padėti valstybėms išgyvenančioms persitvarkymą į demokratišką sistemą, ypač Libijai, Tunisui, padėti joms pertvarkyti savo saugumo sektorius užtikrinti, kad veiktų atitinkamos tarnybos ir būtų užtikrinama žmogaus teisų laikymasis. Po Berlyno sienos žlugimo atsirado dvinių grupavimo, dvinių programos. E, pagal tas programas e, Belgijos, Junktinės karalystės kolegos teikia pagalbą rytų Europos valstybėms. Ir e, Štazi, Securitat buvo pertvarkomos, pasiekėme gerų e, rezultatų ir panaš, panašią pagalbą reiktų sutelkti, suteikti ir toms valstybėms. Ir pirmasis atsakas, kurio sulaukėme iš komisijos ir ponios Ašton vadovų taryboje e, ir buvo siekis akcentuoti rinkimų procesus, e, jaunimo švietimą, migracinių procesų valdymą Taip pat reikia nepamiršti, kalbant apie visą tai, ir saugumo sistemų. Ar pasitelkus dvinių programas, dviningo programas, mano kolegos pradeda renkti vertinimo, poreikių vertinimo ataskaitas. Pavyzdžiui, Tunisas mūsų kol kas nieko nepaprašė. Ir manau, kad būtų logiška pasiūlyti mūsų partneriams kad reikėtų pasiūlyti pagalbą, pavyzdžiui, saugumo sistemos pertvarkime. Kalbant apie telekomunikacijas po Bin Ladeno mirties ir vertinant e, pasirodžiusius pranešimus spaudai, sakyčiau, kad pastangos šioje srityje nebuvo koordinuotos ir atsižvelgiant į tai, kad artėja uh, rugsėjo mėnesio, rugsėjo 11 išpolių dešimtosios metinės turime parengti komunikatus, pranešimus, kurie būtų nuoseklus ir suderinti. Taip pat norėčiau pasakyti štai ką. Pranešti gerą žinę užsienio reikalų ministrų taryboje. Kovo 21-ąją buvo patvirtinta strategija, kurią aš prieš du metus pasiūliau, prieš maždaug tris metus pasiūliau, draugės su kolegomis dirbančiais vystimosi srityje. Uh, mes svarstėme, kaip galėtumėme eksperimentinių projektų pagrindų pasiūlyti integruotą, primtiną požiūrį saugumo sistemų valdymo srityje. Taigi, apsilankęs įvairiose regionuose, draugė su kolegomis dirbančiais užsienio reikalų srityje ir komisijoje parengėme šią strategiją. Ir svarbiausia, kad tai strategijai pritarė 27 valstybių ministrai. Buvo nuspręsta skirti priemonių, taip pat e, finansinių išteklių šiai, šiam svarbiam projektui. Grįžtant prie arabų pavasario, žinau, kad pavyzdžiui, tuaregai klausydami Kadafio, sugrįžta į, į, į savo anksčiau gyventus regionus. Ir tai yra viena iš tokių grėsmių, kuria, kuria, kuria, kurias aš turiu menį, kalbėdamas apie tą strategiją. Taip pat reikia imtis visų prevencinių priemonių, kovojant su galimus kovojant su radikalizacijos apraiškomis. Čia, pavyzdžiui, galiu paminėti Mauritaniją ir mūsų darbą ten. Uh, Mums reikia priemonių, kurios mums leistų kovoti su islamizmu ir radikalizacijos procesais. Toliau kitos iniciatyvos, kurių imtasi tame regione. Kalbu apie Maigą, kole... naująjį už... Malio užsienio reikalų ministrą, kuris sutiko su kolegomis iš Nigerio, iš kitų kaiminių valstybių ir buvo kalbėta apie bendrą veiklos centrą, pavyzdžiui, galbūt Alžyre. Ir čia galėtų įstoti, prisidėti ir ES su savo minėta strategija. Galbūt su Kanada, Japonija, Australija įgyvendinti tą strategiją. Tai Tiek gerų žinių. Norėčiau užbaigti pasisakymą jūsų iškeltų klausimų. Dėl apie tai, kaip atrodo nauja institucinė sąranga po Lisabonos sutarties įsigaliojimo. Na, yra naujų veikėjų, e, atsirado išorės santykių tarnyba. Ir aišku, logiška, kad. Mm, e, kad pozicijos institucijų pozicijos šiek tiek persistumdo, persiskirto. Persiskirsto. Na, aš nesu institucija, man paskirtos tam tikros kompetencijos, bet aš bandau suvokti, kas būtų naudingiausia užtikrinant uh, geriausiai manoma visų institucijų darbo koordinavimą. Tai nėra paprasta, nes visos valstybės narės ir diplomatai, visos vidaus užsienio reikalų ministerijos dirba drauge. Ir svarbu, kad komisijai suteiktos e, reikalingos priemonės dirbti, e, užtikrinant saugumą viduje ir už, išorėje. Čia noriu pasidžiaugti ponios Malstrom veiklą ir indėlių, neseniai jį lankėsi Portugalijo konferencijoje, o ponia Ashton yra atsakinga su, už visus reikalus susijusius užsienio politiką. Kozy ir Kops Kozy naujas komitetas sukurtas Lisabonos sutartimi surengė pirmąjį savo posėdį. Ir ten savo posėdėje aiškinosi, bandė aiškintis, kaip geriausiai koordinuoti tų įvairių institucijų darbą. Kalbu apie priemonės e, numatytas užsienio ir vidaus reikalų Europolo, e, Eurojusto, Sepolo, taip pat užduotis ir kompetencijas. Ir buvo parengtas diskusijų dokumentas, taip pat buvo kalbama apie tai, e, kad e, karinės ir saugumo srities reikalų išmanimas ir ekspertai turėtų būti ir delegacijose dirbančiose už, įvairiose valstybėse, užsienio valstybėse. Manau, kad tai vienas iš dalykų, kurio, kurį reiks labai sparčiai išplėtoti. Taip pat Teisingumo ir vidaus reikalų ministrai susirinkę, sus, kurie susirinks birželio 10, svarstys, kaip geriausiai užtikrinti visų priemonių integravimą, užtikrinant, kad ir vidaus ir užsienio išorės saugumos aspektai būtų matomi visur ir kad visi veikėjai dirbantis toje srityje apie tai nuolatos, na, niekada apie tai nepamirštų. Pone Ešton e, atsakinga už užsienio e, išorės klausimus ir jai svarbiausia, kad jos kad jai priskirtos tarnybos galėtų tinkamai geriausiai reaguoti į jai keli, ke, joms kylamus, kylančius klausimus. pavyzdžiui, krovininiai lėktuvai. E, jaunis somaliečiai gyvenantis Europoje. Kokią politiką ES turėtų vykdyti šiais klausimais? Finansai yra dar vienas svarbis rytis, nes išorės klausimai, klausimams numatytas stabilumo instrumentas, tačiau, kaip žinote, yra Europos vystimosi fondas, DCI, kaiminystės instrumentas ir komisija siekia, rūpindamasi vidaus saugumo klausimais, užtikrinti, kad tas vis būtų tinkamai finansuojama ir kad taip pat reikia siekti užtikrinti sinergiją, nedubliuoti mūsų pastangų. Tai tiek bendrais bruožais apie viską ir esu pasirinkęs jūsų klausimus. Ačiū už tikrai labai mm, išsamų sudėtingą pasisakymą. Man atrodo, kad mes pamirštame vieną dalyką, vertindami amerikiečių įvykdytą operaciją prieš Bin Ladeną, kad didelė dalis Al-Qaidos veikl... aukų dėl Al-Qaidos veiklos yra arabai. Ir mes nepakankamai tą akcentuojame bandydami suvokti, išanalizuoti to teroristo veiklą. Ir ar, ar kalbėsime apie Iraką, ar Pakistaną, ar Afganistaną, ar Šiaurės Afriką, visur, kur žmonės nukentėjo dėl Alkaidos veiklos, daugiausia tai buvo arabai. Alkaida Šiaurės Afrikoje yra reali grėsmė. Mes nemažai komiteto posėdžio esame paskyrę tų klausimų svarstymui, nes tai yra tikra reali grėsmė Europos žemynui. Ji yra daugelypė, ta grėsmė e, auga ir Libijos krizė kelia nemažai klausimų. Jūs minėjote samdinius, taip pat ginklų tranzitą ir nestabili padėtis Libijoje gali būti situacija apsunkinančių veiksnių, kalbant apie teroristinės veiklos ar, ar ginklų plitimą į Nigerį, Somalį ir kitur. Kolegos tikriausiai norės apie tai kalbėti, prašydami žodžio. Aš pritarė jūsų mintims dėl Pakistano, dėl paties Pakistane ir pad... mūsų teikiamos pagalbos to šalies teisingumo sistemai, policijos jėgoms, kad turi vykti bendradarbiavimas ir taip pat turime kalbėti ne, nebūtinai tik apie kovą su terorizmu, bet apie tai, kaip pažaboti terorizmą. Ir e, Europos e, sistemos e, gali būti naudingos Pakistanui teikiant pagalbą noriu žodžiu Jums klausimą. Jūs kalbėjote apie rizikos vertinimą. Analizuojant situacijų centros surinktus duomenys, ar, ar komisija to, tai užtikrins toks, toks projektas vykdomas? Kaip žinote, pagal sutartis, Europos, pagal ES sutarties ketvirtą straipsnį, kalbant apie žvalgybinius duomenis, ir kalbant apie tai, kaip mes dirbame, tie, tie du, tuos duomenys renka situacijų centras, bet kalbu apie žvalgybos tarnybų surinkamus duomenys. Nekalbu apie atskiras atvejs, apie atskiras valstybės, iškilus kažkokiai konkrečiai grėsmiai ar, ar kažkokiai teroristų grupiai tapus ypač aktyve. Taip pat kalbant apie oro erdvės saugumo užtikrinimą, saugumą mūsų oro uostuose. Uh, pažiūrėjau, apie patį Mauritanijoje. Ta atsaka mūsų į tokias situacijas reikia atitinkamai parengti, reikia sustiprinti skanavimą, taip pat krovinių e, peržiūrę ir skanavimą. Tai yra tikrai įdomus e, posūkis, e, nes kroviniai, krovinių saugumo užtikrinimas yra, na, kaip mūsų iš, iš, išbandymo atveju. At, pona, pone Ana Gomes. Užuot klausimą. Oui, en fait, j'ai passé la semaine passée. Praėjusią savaitę lankiausi Bengaziją, važinėjau po visas išvaduotas teritorijas. Libijoje taip pat lankiausi prie fronto linijos. Ir aš visiškai pritariu Jums. Iš tikrųjų, Europos Sąjunga turėtų vykdyti e, BSGP misiją suvokti, ir suvokti terorizmo keliamas grėsmės. Aš sakau, tai tuo pat metu norėtume pabrėžti, kad nėra jokių įrodymų, kad fundamentalistai e, labai paplitę Libijoje ar, ar kad tose zonose, kur lankiausi, jų veikla suaktyvėjusi. Žmonės esantis priešakinėse fronto linijose yra e, gydytojai, patriotai, kurie nori išvaduoti, išvalgti savo šalį. Ir beje, su manim buvo atėję susitikti jauni žmonės, jaunuoliai, kurie sakė, kad jiems musulmo, kad juos musulmonus žaidžia tai, kad, kad žodis musulmonas dažnai siejamas su teroristu. Prie mečetės vienas jaunus, jaunolis man sakė, kad jis, būdamas musulmonų, kenčia dėl tokio įvaizdžio egzistavimo. Noriu pasakyti, kad būdama moteris, europietė, nepatyriau jokių problemų bendraudamas su tokiais žmonėm. Kai tuo tarpu vakarų Libijos valdžios atstovai pripažįsta, kad jei konfliktas tęsis toliau, tai atvers galimybių teroristų infiltracijai ne tik per pietinę fronto liniją, per, per pietinę liniją, per pietinę sieną, kur yra labai prastai apsaugota, bet taip pat Taigi reikia užtikrinti budrę sienų apsaugą, kontroliuoti ginklų e, judėjimą ir stebėti, kas vyksta, kaip, kaip vyksta infiltravimo bandymai, kas, m, mm, ką veikia samdiniai ir ko siekia Kadafio pajėgos. Aš mm, visiškai Palaikau ponios Ashton pasiūlytą požiūrį. Pone Kerholai. Ir manau, kad dabar netidėliotina pradėti darbą SSR ir NDDR kontekste. Kalbu apie sienos perimo punktus Pavyzdžiui, mm, neseniai žuvo prancūzijos pilietis netolimi perėjimo sienos. Tiesiog tas asmuo ta mirtis buvo dėl, dėl bandymo užtikrinti aps, įvyko, nes kažkas bandė užtikrinti apsaugą. Taigi tai yra labai svarbus dalykai. Pone Kirchovai, aš taip pat tikiuosi, kad jūs pabandysite tuo įtikinti ir valstybės narės, nes ponė Ashton paskelbė apie tai balandžio pirmą, tačiau nuo to laiko nieko daugiau nebegirdėjome, nematėme. Kalbu apie EUFOR misiją. Sakydama visą tai, noriu užduoti Jums klausimą ir aš taip pat sutinku sutinku su jūsų mintimi, kad, kad turime teikti pagalbą ir kaiminėms valstybėms, Tunisui, Egiptui. Minėjote Sahelio regioną. Ar Sahelis suvokia tai, tai, kas vyksta Gvinėje Bisau? Nes toje valstybėje nusikalstamumas ne, nėra dar organizuoto ligmens, bet, bet ten gali viskas pasikelsti, labai sparčiai pasikeisti. Kalba apie terorizmą, apie piratų veiklą. Taigi man paklausti, ar tai suvokiama yra. Kalbant apie Pakistaną, aš taip pat palaikau jūsų pasiūlymą suteikti pagalbą tai valstybei. Bet ar jūs manote, kad to pakaks, nes nekalbant apie Kašmyro klausimą, nes tai yra Pakistano ginkluotojų pajėgų pagrindinė pagrindinis interesas, bet mes kalbame apie valstybę, kuri turi brandolinį ginklą. Ir ten buvo Bin Ladenas. Taigi, ačiū. Merci, uh, monsieur Janis. Ponas Janis. Ah, gracias, presidente, y muchas gracias por su intervención, el señor Kerkov. Ačiū, pirmininkė. Taip pat dėkoju mūsų svečiui už informaciją. Jei leisite, norėčiau atsiprašyti, kad nedalyvavau, kai buvo aptariamas ketvirtas darbo atvarkės punktas, nes aš esu šešėlinis pranešėjas, tačiau negalėjau tome dalyvauti. Žinau, kad ponas Pasku e, tikrai puikiai mane pakeitė ir pristatė visą informaciją. Kągi, grįšiu prie e, kovos su terorizmu klausimo. Šis klausimas tikrai dažnai aptarinėjimas, jau ir nuo praeitos parlamento kadencijos. Man atrodo, kad tokių šalių kaip mano piliečiai, kurie nukentėjo, žiauriai nukentėjo nuo terorizmo, e, prieš kuriuos buvo vykdomi išpoliai, pavyzdžiui, 2004 metų kovo mėnesio išpolis turėtų na, reikėtų labiau domėtis šiais klausimais, reikėtų jam skirti daugiau dėmesio. Per praeitą kadenciją šiame parlamente mes kalbėjome daug apie karą su terorizmu, kokius sprendimus reikėtų priimti, kokį principą reikia taikyti, kuris, kurisgi sprendimas būtų teisingiausias, ar vadovautis karo taisyklėm ar ne. Ir um, aišku, tuomet atsirado toks nepasitikėjimas islamu kaip religija ir atsirado labai įvairių nuomonių, neigiamų nuomonių. Taip pat reikėtų nepamiršti ir JAV administracijos veiksmų. Jie taip pat supranta, kad reikia ginti žmogaus teisės ir ne tik dėl moralinių priežasčių, bet ir dėl darbo veiksmingumo priežasčių. Ir tuo mes skiriamės, šiais principais mes skiriamės nuo teroristų, nes mes gerbime žmogaus teisės teisės. Tad aš galiu tik pritarti tam, ką jūs sakėte savo prezentacijoje, pristatėte tuos ES principus, kuriais remiantis mes kovojame su terorizmu. Kai kurie kolegos iš tam tikrų politinių frakcijų labai dažnai pasinaudoja šią temą, tai yra kova su terorizmu, kaip e, priežastimi galbūt e, išsakyti savo nuomonę ir nukreipti dėmesį nuo kitų dalykų. Nežinau, ar tai yra teisinga, bet akivaizdu, kad mes negalime prarasti budrumo, turime nuolat sekti, stebėti padėtį, turime nuolat kovoti su terorizmu Taip, galbūt ir yra tokie laikotarpiai, kai, na, nėra blogų žinių, neįvyksta jokie išpoliai ir taip toliau, tačiau tai nereiškia, kad e, turime nuleisti rankas, kad tuo metu tikrai niekas nevyksta ir kad nereikia kovoti su terorizmu tuo metu. Tad turime išlikti budrus, turime numatyti būtinas priemonės kovai su terorizmu tiek nacionaliniu lygiu, tiek ES lygiu. Ačiū. E, ponas Paško, paž... taip pat prašau, ponė Lozung. Ja, vielen Dank uh, für die Einführung. Ačiū už įvadą ir aiškėja situacijos sudėtingumas. Prieš kelias valandas kalbėjom apie kovos su terorizmu strategiją ir šnekėjom apie ryšį tarp skurdo ir terorizmo. Ponas Galeris taip pat minėjo, kad mūsų komitete mums reikia daugiau kalbėti apie karinį kovos komponentą, bet aš nemanau, kad tai teisinga. Manau, kad reikia visuomet matyti sąsają tarp įvairių aspektų. O dabar, kai kalbam apie Magreb šalis, apie Sahel šalis, tai ryšys tarp Al-Qaidos ir skurdo yra vienareikšmiškas. Todėl ir kyla klausimas, kokį vaidmenį vaidina išlaidos karinėms reikmėms tose šalyse, kuriuose yra didžiulis skurdas. Jeigu investuojama į karinę pramonį, į karinės technologijas ir apskritai į karybą labai daug, tuomet socialinė uh, pusė, žinome, nukenčia ir kova su skurdu taip pat nevykdoma efektyviai. Taigi norėčiau paklausti, ar jūs žinote, kiek ES lėšų, kam yra skiriama Sahel valstybėse, kiek lėšų yra skiriama kovai su skurdu, o kiek lėšų tenka saugumo pajėgumų didinimui. Dar vienas specialus klausimas susijęs su Maliu. Uh, Aš paskutinį kartą keliaudama į Afriką susitikau su organizacija, kuri kovoja su urano kasimu Malyje. Suprantu, kad čia tokia gana dabar mm, darau tokį lankstą į šoną, bet manau, kad ateityje tokia tema toliau bus labai svarbi. Uranas, jeigu jis bus kasamas ir toliau, tai ta veikla turės labai tragiškų skaudžių pasiekmių vietos gyventojams. Dabar jau prasideda judėjimas prieš tokią veiklą ir tikėtina, kad tas judėjimas stiprės. Taigi norėčiau paklausti, ar negalėtų tai būti, kad dabartinės ES skiriamos lėšos skirtos saugumo aparato stiprinimui tose šalise, yra naudojamos kovoti su vietos gyventojų organizuota pasipriešinimo urano išgavimui veikla. Ar nebus taip, kad saugumo stiprinimui skirtos lėšos atlieka priešingą vaidmenį, negu reikėtų galbūt vyriausybės ir turi lėšų kovoti su kriminalinėmis nusikalstamomis grupuodėmis, tačiau jos tas lėšas taiko ir kovai su savo vietos gyventojų pasipriešinimu. Taigi Jemeno atžvilgiu yra atliktos tokios analizės. Ten Al-Qaidos vaidmuoga nėra visai toks didelis, kokį, kokiu jį vaizduoja vietos vyriausybė tam, kad gautų kuo daugiau pinigų. Suprantu, tai yra tik hipotezė, tačiau manau, kad reiktų į tai atsižvelgti. Norėjau tai paminėti, kad jūs irgi atkreiptumėte į tai dėmesį ir ateityje dar apie tai pagalvotumėte. Dar vienas labai konkretus klausimas susijęs su saugumo pajėgų stiprinimu tose šalyse ir jo subsidijavimo. Konkrečiai norėčiau paminėti Egiptą. Ar jau dabar yra kokia nors ES veikla, bendradarbiaujant su pereinamojo laikotarpio Egipto vyriausybė, kuris skirta saugumo aparato reformai Egipte? kaip konkrečiai tokia veikla atrodo, o jeigu jos dar nėra, tai kaip jūs įsivaizduojate, kaip tai turėtų būti atliekama ateityje. Merci. Monsieur Kerkov. Merci. Ačiū, ačiū. Prašom, ponia Kerčiovai. À Madame Gomez, je dirais que je partage totalement votre... votre... Ponia Gomez, aš pritariu jūsų patiktam vertinimai, mūsų mintis yra ta pačia kryptimi. Iš tikrųjų, e, Libijoje dar infiltravimas vyksta labai menkai, na, dešimtimis, gal, kiek, Norėčiau, kad valstybės narės įsigilintų į, į mano ataskaitą, kurią pristačiau Europos Sąjungoje, kurią pristatysiu Europos Sąjungai birželio mėnesį. Ir tą patį darome. Taip, mm, mes su ponia Ešton išorės santykių tarnyboje vakar susitikau su naujus CSDP misijos vadovu. Numatyta faktų rinkimo, surinkti faktų rinkimo misiją. Žinau, kad e, kai kurie kolegos šiandien vyksta į Malį tirti situacijos vietoje. Taigi reikia toliau dirbti, daryti spaudimą, kad būtų dirbama šioje srityje. Bruselėje bent jau tai suvokiama. Ir, bet jūs tikriausiai geriau žinote padėti nei aš, nes valstybės narės ne visada sutarė. Pavyzdžiui, kalbant apie Sahelio šalis, man nepavyksta visų įtikinti, patraukti savo pusin Pone Lozing, Malyje prioritetą reikia teikti valstybės struktūrų stiprinimui ir dirbti PSDP pagrindu. Tai yra užtikrinti, kad ten atsirastų valstybės struktūros, kurios dingo po to, kai po pas, pasirašytų susitarimų. E, švietimas, e, sveikatos apsauga, socialinės paslaugos, visą tai turi atsirasti. Tam numatyta skirti 4 milijonus eurų ir dabar darome su maliečiais, kaip geriausiai tas lėšas panaudoti man iki šiol nėra pavykę įtikinti visų valstybių narių, kad būtina vykdyti tokią CSDP misiją ten, nes Malio valdžios atstovų na, vertinimai yra rezervuoti. Reikia kažkokio pagrindo, kurio, kad mūsų pastangos galėtų remtis į tą pagrindą. Ir taip pat reikia energingų pastangų. O ES delegacijos Bamako darbas, man atrodo, tikrai labai me... nepakankamas. Mes kalbame apie 4,5 milijonų eurų e, biudžetą, kuri, kuriuo disponuos Civipol. E, misija ir tos lėšos bus skirtos e, įvairioms sritims. Mano galva, tai yra tikrai nebloga programa. Ta programa skirta Mauritanijai bet nežinau, ar, ar pavyks normalizuoti padėtį ten. Tačiau valstybės mes dėl to nesutarėt, kad tai yra būtina daryti. Vertinant tai, kas vyksta Libijoje ir, ir riziką, apie kurią aš kalbėjau, reiktų ryštingiau imtis veiksmų. Nepamiršome Bisau Gvinėjos ir padėties ten. Yra numatyta, ten lankėsi misija. Aš visiškai pritariu jūsų vertinimui, tai yra apgailėtinoje. Uh, padėtyje esanti narko valstybė. Per, per tą vietą vyksta narkotikų tranzitas. Taip pat padėtis ten puikiai iliustruoja, kokiu intensyvesnių pastangų mums reikia imtis ir išorėje, ir viduje kalbu apie Sahelio valstybės, taip pat apie narkotikų maršrutą. Prancūzija pateikė iniciatyvą didžiojo septyneto. E, iniciatyva buvo surinkta konferencija Paryžiuje, taip pat Portugalijai, tarpininkaujant, bandant išsiaiškinti, ką galėtume nuveikti ten. Pasitelkus visas mums prieinamas priemonės. Pakistanas, pritariu Jums jūsų mintims apie Kašmyrą. Tai iš tikrųjų tas požiūris yra dvipusis. Aš ne, ne, nesu e, įpareigotas, man nepavesta renkti po, po, politinių politinės strategijos šiam regionui, bet manau, kad tai yra tikrai, kad jūsų vertinimai yra teisingi. Pon, ponas Janės kalbėjo apie tai, kad kas, jo mintis visiškai atitinka mano pamastymus, kalbant apie reikia stiprių teismo, teismų sistemų kovojant su terorizmu, reikia tai veiksmugo, atsiprašau, veiksmingumo. Taip, aš sutinku jūsų vertinimams, e, kalbant apie tai, kas įvyko Madride, įvykus išpoliams Madride. Vieni asmenys buvo suimti, kiti buvo nuteisti. Alkaida niekada apie tai nekalbėjo, nes tie asmenys buvo uh, jiems buvo priklyjuota nusikaltėlių etiketė, o to tarpu Guantaname esantis e, žmonės yra tikri kovotojai, kaip, kaip toks yra jų įvaizdis. Pone Liuzing uždavė klausimą apie skurdą ir Alkaidą. Iš tikrųjų. Alkilalis, e, narkotikų kontrabanda. Iš tikrųjų, kalbant apie tai reikia sutelkti dėmesį ekonominį vystimąsi. Kalbant apie Europos teikiamą pagalbą Sahelio regionui. Apie tai kalbama šioje strategijoje. Visiškai nekalbama apie tai, kad vystimusi sričiai skirtas lėšas panaudotume saugumo sričiai. Mes tiesiog kalbame apie tai, kad susidaro situacijos, kurio, kurios pa, tampa palankios terorizmo plitimui. Ir noriu pabrėžti, kad plėtoti ekonomiko, kelti ekonomiką dykumoje nėra paprasta. Ten gyvena e, klajoklių gentis, yra sausros laikotarpiai ir kalbant apie ekonomikos e, vystimą, Tai Malis palaiko neblogus prekybinius ryšius su Alžyru. Ir reikia kurti pasienio zonas Alžyro Malio pasienyje. Tuo tarpu ES skiriama pagalba Maliui yra didelė, jei neklystų 100 milijonų eurų per metus, tos lėšos skiriamos kaimo ekonomikos plėtojimui, infrastruktūros, e, kelimui, taip pat e, įvairių kelių, geležinkelių tiesimui Malyje per, neįvei, per neįnamas zonas. Kalbu apie e, kelius, kurie sujungs Šiaurės Afriką su Lagosu. Mes kalbame apie, o tarp tos viešos, kurias aš minėjau, yra atskiros, skirtos saugumo sričiai, saugumo sistemams. Tačiau tos lėšos tikriausiai būtų skirtos tą tai pačią problemą įspręsti. Aš, kalbant apie tai, kad Malija yra urano kasyklos, aš to nežinojau. Gal aš nes, net netisikisuotų. Žinau, kad Nigerija yra aktyvios diskusijos šio klausimo apie tai, ar būtų naudinga atnaujinti urano kasybą, ar tai būtų mm, naudinga vietos žmonėms. Dar vienas jūsų iškeltas klausimas yra pats sudėtingiausias mums visiems. Kaip pasitekti saugumo nuo, užtikrinimo nuostatas valstybėse, kuriuose val, valdžia, valdžiai kyla daug pagundų pasitelkti įvairias priemonės susidorojant su opozicija. Noriu pasakyti, kad apie tai kalbėjome su ponė Ashton ir, pavyzdžiui, Jemenė norėjome susilpinti vidaus reikalų ministerijos sustiprinti, susiprašau, susilpninti vidaus reikalų ministeriją. Tačiau tokios akcijos nėra paprastos, nėra viskas tik juoda ir balta. Reikia padėti e, policijos pajėgoms, taip pat padėti kurtis baudžiamojo teisingumo sistemai. Ir tuo pat metu reikia išlikti labai budriems, vengti ekstremalių situacijų susidarimų ir iš tikrųjų tai at, at, atidžiai stebima. Kalbant apie Egiptą, mano atsakymas yra ne. Kiek žinau, ten nieko dar nenuveikta saugumo sistemos kūrime, bet praraja yra didžiulė, poreikiai yra didžiuliai. Egipto valdžia kol kas to, to, tokio prašymo mums nepateikė, bet manau, kad Tunisas yra didesnis prioritetas. Egipte kol kas Mm, tos karinės pajėgos yra stipras, bet ilgainiui reikės plėtoti kitokias sistemas. Reikia siekti pusiausvyros. Ir taip pat bandyti per finansavimą, per mūsų teikiamą finansinę pagalbą daryti spaudimą visiems įmanomiems atstovams. Ačiū, ponė Kerčiovai, už tai, kad atėjote, už tai, kad uh, už jūsų pasisakymą. Tai yra nuolat reguliarūs mūsų susitikimai. Ačiū ir linkime sėkmės, tolesnės sėkmės jums jūsų darbe. Ir bus tikrai įdomu iš toliau stebėti, kaip sekasi dirbti visose šiuose sritise, keistis informaciją, analizuojant, ką reiškia Bin Ladeno. E, mirtis ir ačiū sėkmės. Susitiksime su pane Georgieva draugė su užsienio reikalų komitetu. Ačiū.